Well, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, jau penkios po pusės trijų siūlau pradėti darbą po pietų. Pakalbėsime apie breksito poveikį es energetikos sistemai. Mūsų e, seminaras taip ir pavadintas. Noriu pasveikinti visus seminaro dalyvius. Mane patikino, kad salė bus pilna. Taip nėra, bet vis dėlto tai gera proga įsameu padiskutuoti su diskusijos dalyviais. ES energetikos sistema ir rinkos tarpusavėje susiję. Yra įvairių jungčių tarp um, ES valstybių narių. Į Prancūziją, į Niderlandus, kiek man žinoma, yra keli mm, dujotiekiai tarp Junktinės karalystės ir žemynų taip pat jungtis e, su Norvegija. Ir su Prancūzija ne tik per eurotunelį, bet ir papildomai. Nemanau, kad Junktiniai karalystiai pasitraukus tos jungtis nebeveiks, bet vis dėlto dėl šiandien seminare reikėtų apsvarstyti breksito poveikį energetikos politikai ir padėčiai šioje srityje. Praktinė informacija. Šiai diskusijai numatyta pusantros valandos, tai turėtume ją baigti 16 valandą. Visas e, seminaras transliuojamas internetu. Taigi, prašau susitvarkyti, atrodyti gražiai nes jūs matys visi. Prezentacijos bus paskelbtos ITRE komiteto interneto svetainėje, po to parlamento interneto svetainėje bus paskelbta seminaro ataskaitos santrauka. Kiekvienam iš kalbėtojų pirmiausia suteiksiu žodį dešimčiai minučių, kad jie padarytų įžangą politikai, kad ir kokį limitą jiems nustatytumėme, paprastai nesilaiko to kalbėjimo laiko, o mūsų prelegentai, technikos specialistai, todėl paprastai laikosi. Taigi, daktarė Dalė Petra, daktaras Zahman, ponia Brin, ponia Pikamal, Pirmiausia, padarys įžangą, po to išklausysime klausimus, galėsite į juos um, atsakyti, matysime, kokio pobūdžio klausimų bus ir uh, pažiūrėsime, kaip uh, galėsite juos atsakyti, galbūt iš karto galėsite atsakyti, uh, tik išgirdę klausimą jeigu jų nebus per daug, arba pirmas rinksime visus, žiūrėsime, kaip e, seksis diskutuoti. Taigi iš karto suteiksiu e, e, žodį daktarui Simonė Talė Petra, kuris pakalbės apie galimą breksito poveikį 27 valstybių narių energetikos sistemoms. Ponas Talė Petra yra tarptautinės energetikos ir klimato klausimų ekspertas. Jis yra parengęs daugelį e, renginių dėl tarptautinių energetikos rinkų, Europos energetikos ir klimato politikos ir euro. Europos ir Vilūros e, regionų energetikos santykių, e, sutelkdamas dėmesį pirmiausia į Turkiją. Jis yra Europos energetikos žurnalo redakcinės kolegijos narys. Ir Euromed ekonomistų asociacijos vyriausiasis ekspertas. Prašom. Dėkuoju pirmininkę. Ačiū visiems, kas atvyko į šią diskusiją, kad aptartume aktualų breksito poveikį energetikos rinkoms e, klausimą. Pernai e, ITRE komitetas paprašė mūsų parengti e, tyrimą, kad galėtume įvertinti breksito poveikį 27 ES valstybėms narėms, kad um, e, kita vertus reikia, e, prieš tai buvo tik um, tyrimai, kuriais buvo vertinamas poveikis Junktinės karalystės energetikos sistemoms, bet ne ES. Taigi reikia pagalvoti ir apie breksito poveikį ES energetikos sistemoms ir piliečiams. Tam Konkrečiai įvertiname aštuonias temas, šias maloniai trumpai šiandien pristatysiu. Norime pirmiausia įvertinti Europos e, Sąjungos energetikos sistemas ir poveikį joms, e, biudžetą, e, tai, kaip seksis um, gyvendinti klimato politikos tikslus, nedalyvaujant Junktiniai karalystiai. Taip pat vertinamas elektros dujų ir kitų išteklių tiekimo saugumo klausimas, taip pat konkretus klausimas susijęs su poveikiu energetikos rinkoms, es ir Junktinės karalystės įmonėms, taip pat poveikis Airijos energetikos sistemai. Norėčiau pri, pa, pa, pareikšti pirmiausia, kad um, padarėme išvadą, jog uh, Brexitas neturėtų daryti didelės įtakos 27 valstybių narių energetikos sistemoms. Su Junktinė karalystė ar be jos 27 uh, valstybės narės sugebės atlikti e, savo darbą, mm, įgyvendinti klimato ir kitos politikos tikslus ir užtikrinti energetikos um, saugumo. Taip pat e, turime atsižvelgti į tai, kad yra keli svarbus aspektai, e, kuriuos reikės aptarti per dėrybas gana e, skubiai. Visų pirma, manome, kad ypatinga dėmesį reikėtų skirti breksito poveikiui Airijos energetikos sistemai, nes ši tema mūsų nuomonė yra pagrindinis klausimas. Dabar apie kiekvieną iš šių elementų pakalbėsiu atskirai. Pirmiausia, e, dėl um, Junktinės karalystės prieigos prie Europos energetikos rinkos ateities. E, kaip e, PPO nariai Junktiniai karalystiai žinoma, galima suteikti teisę importuoti ir eksportuoti energiją, netaikant mūtų tarifų, dalyvaujant kitoms PPO narėms. Ir Junktinė karalystė ir Europos Sąjunga turėtų susirasti tam tikrą kompromisą, susitarti dėl to, kad ir toliau būtų keičiamas energetikos ištekliais. Manome, kad čia neturėtų kilti didelių kliūčių ir um, breksito poveikis ne, neturėtų būti didelis. Tačiau jeigu Junktinė karalystė nebeprivalės laikytis es taisyklių ir institucijų normų, ji galėtų nuspręsti nedalyvauti bendro susietosios energetikos rinkos optimizavimo veikloje todėl sumažės um, veiksmingumas, ilgainiui tas sumažėjimas bus gana didelis ir um, Junktinė karalystė patirs gana didelę naštą, um, be kitako. Be to, manoma, kad breksitas turės ribotą poveikį Junktinės karalystės energetikos mokesčiams. Tad energetikos apmokestinimo klausimus bus galima išspręsti, tas poveikis nebus labai didelis. Kalbant apie ES lėšų e, skirimą energetikos projektams, e, Junktinė karalystė galbūt e, galės tik ribotai naudotis FSI kitų priemonių finansavimu. Akivaizdu, kad daugelį šių klausimų reikia spręsti darantis ir turėtume nepamiršti, apie konkretų klausimą šioje srityje susijusiu su Europos investicijų banku. Kaip Europos investicijų bankas e, bus e, valdomas šiame procese, tai irgi dėrybų klausimas. E, jis susijęs ne tik su energetika, bet ir apskritai su visa banko veikla. Tai labai svarbus elementas, dėl kurio tenka dėrėtis, nes bankas, žinoma, yra labai svarbus. Europos Sąjungoje. Kalbant apie dalyvavimą reguliavimo įstaigų veikloje, manome, kad breksitas iš esmės neturės poveikio vidaus energetikos rinkos reguliavimo įstaigų um, balsavimo teisę suteikiančių um, akcijų ir uh, veikimo klausimams. Pasitraukus Junktiniai karalystiai, Junktinės karalystės atstovų statusas pasikeis. E, Enzo pasikeis, bet Junktinė karalystė ir toliau gali turėti teisę užimti įvairias pozicijas šiuose institucijose, kaip ir kitos ne ES šalis, kaip pavyzdžiui tam tikrais atvejais Šveicarija. Vienas e, gana svarbus klausimas, kuris, e, kuriam skiriama daug dėmesio darbo atvarkėje, kalbant apie energetiką ir klimatą, susijęs su ES gebėjimais e, įgyvendinti savo energetikos ir klimato tikslus. Mūsų nuomonė, jeigu Junktinė karalystė ir toliau laikysis ES energetikos ir klimato tikslų, galbūt um, Mm, bus reikalaujama, kad ji dalyvautų e, naujoje energetikos sąjungos valdymo struktūroje. Jeigu būtų kitas scenarius, rinktinė karalystė nebesilaikytų ES klimato ir energetikos tikslų, manome, kad e, atlikus tam tikras tų tikslų korekcijas, e, ES ir toliau sugebės juos įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, kad Junktinės karalystės tikslai panašus į ES vidurkį, tie pokyčiai, kurių galima tikėtis, ko gero nebus labai reikšmingi visai ES. Junktinė karalystė pasitraukiant iš atilpės sistemos, ko gero e, trumpalaikėje perspektyvoje bus stebimas leidimų perteklius, bet ilgainiui jo nebeliks. Toliau kalbant apie elektros ir dujų tiekimo saugumą. Manome, kad 27 valstybės narės patirs didelį poveikį dėl breksito, ko gero visai nepatirs. Priekyba tarp 27 valstybių narių ir Junktinės karalystės e, gana ribota ir e, sudaro tik nedidelę suvartojamos energijos dalį. Be to, e, dujų srityje tas prekybos e, mastas taip pat e, nedidelis. E, vis dėlto nereikėtų pamiršti apie tai, kad prekyba dujomis yra svarbi problema Airijai, kuri 56 procentų savo suvartojamo kiekio importuoja iš Junktinės karalystės. Taigi, atsižvelgiant į ribotą energetikos sistemos integravimą tarp Junktinės karalystės ir žemynų, Tikriausiai breksitas neturės didelio poveikio ES elektros ir dujų tiekimo saugumui. Toliau, kalbant apie brandolinę energiją, apie Euratomo ryšį su Junktinė karalystė, žinome, kad nors Euratomo sutartis yra kas kita, Junktinė karalystė buvo e, savo laiku prieimusi sprendimą prisijungti ir prie Euratomo e, sutartis, e, sutarties ir dabar atskirai pažymėjo, kad e, nebenori likti ir šios sutarties šalimi. Buvo priimtas sprendimas pasitraukti ne tik iš ES, bet ir iš Euratomo sutarties kad ES institucijos nevykdytų jokios priežiūros brandulinės energetikos srityje. Taigi, e, atsižvelgiant į tokį sprendimą, e, reikia pasitraukimo sutartyje numatyti labai aiškias sąlygas, pirmiausia dėl brandulinės saugos ir antra dėl radioaktyvių atliekų. E, būtent šie klausimai turėtų būti dėmesio centre darantis. Kalbant apie brandulinę saugą, atrodo, kad Junktinė karalystė ir ES sutarė, jog Euratomo bendryje turėtų perleisti atsakomybę e, Junktinė karalystė už tą įrangą ir kitą turtą jos teritorijoje, kad būtų užtikrinama sauga. E, kalbant apie radioaktyvesias atliekas, atrodo sutariama iš principo, kad e, valstybė E, kurioje laikomas panaudotas branduolinis kuras ir turėtų būti už jį atsakinga. Kalbant apie e, poveikį energetikos rinkoms Junktinėje karalystėje ir ES ir jų įmonėms, žinome, kad daugelis Europos įmonių aktyviai vykdo veiklą Junktinės karalystės dujų ir elektros rinkose. E, Tad e, pasitraukus Junktinėje karalystėje, jeigu Junktinė karalystė nebesilaikys e, ES taisyklių, kyla tam tikra reguliavimo rizika. ES būtų svarbu užtikrinti, kad Junktinės karalystės energetikos e, prekiautojai vykdantis veiklą ES laikytųsi bent tokių pat griežtų finansų rinkų ir skaidrumo taisyklių kaip jų kolegos ES. Londonas e, tikriausiai ir toliau bus ta vieta, kurioje bus sprendžiamos arbitražinės e, bylos, bet e, gali būti taip, kad padidės Junktinės karalystės teismų sprendimų vykdymo užtikrinimo sąnaudos dėl griozdiškų procedūrų. Manome, kad Junktinės karalystės NBP e, ir e, toliau išlaikys savo statusą kaip e, svarbus priekybos dujomis centras, tačiau ES priekybos centrai galėtų įgyti gana didelės rinkos dalis dėl vienodos reguliavimo aplinkos, kuri bus apsaugota ES ir atitinkamai neturėtų kilti jokios su valiuta susijusios rizikos. Baigdamas e, pakalbėsiu apie Junktinės karalystės pasitraukimo poveikį Airijai. Kaip e, sakiau, tai yra vienas iš svarbiausių klausimų ir e, vienas iš kolegų būtent apie tai kalbės. Manoma, kad galėtų būti padarytas didelis poveikis Airijos energetikos sistemai, nes uh, Airija e, turi bendrą elektros rinką su Šiaurės Airija, prekiauja elektrą su e, Didžiaja Britanija ir įgyja nemažai dujų iš e, Didžiosios Britanijos. Airijai, žinoma, geriausias sprendimas būtų, jeigu Junktinė karalystė liktų vidaus energetikos rinkoje. Antrasis variantas, kuris taip pat tiktų airiai, būtų, kad toje rinkoje liktų bent jau Šiaurės airija ir blogiausių atvejų vidaus energetikos rinkoje liks tik pati airija. Norint užtikrinti, kad būtų, kad rinka veiktų veiksmingai ir kad būtų joje išlaikomos vienodos sąlygos, Gali būti taip, kad airijai reikėtų taikyti tam tikras išimtis, kad jai būtų galima netaikyti tam tikrų galiojančių teisės aktų nuostatų. Ko gero, tai nėra labai tikėtinas scenarius. Ačiū. Ačiū Jūs tik dviem procentais viršijote Jums skirtą kalbėjimo laiką. Taigi, m, mm, iš tikrųjų, matyti, kad Jūs esate ne politikas, o mm, technikos specialistas. Ačiū. E, dabar e, suteiksiu žodį e, kitam kalbėtojui, daktarui Zachmanui, kuris pakalbės apie busimos ES energetikos politikos ir dujų partnerystės su Junktinė karalystė, jei pasitraukus iš ES galimybės ir pamastymus. Daktaras Zachman dirba energetikos ir klimato kaitos klausimais dirbo daug Europos e, priekybos apivartiniais taršos leidimais e, sistemoje, Europos elektros rinkos ir Europos atsinaujinančių energijų, energijos šaltinių politikos klausimais, dirba e, kūro ir rinkos prekių rinkose jo darbas susijęs su rinkos koncentracija, ES ATLPS veiksmingumu, elektros rinkų kūrimu ir perdavimų sistemų investicijomis ir ekonominės perspektyvomis Viduržėmio jūros e, regione. Įdomu, kad jūs abu domitės Viduržėmio jūros regionu ir manau, kad mūsų, mūsų diskusijoms tai labai aktualu. Prašom, e, daktarė Zachman. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mane ir suteikėte galimybę pasisakyti. Aš tik norėjau pasakyti, kad dalinsiuos mintimis, kurios pagristos pranešimu, kurį užsakė įtrė e komitetas. Todėl aš visiškai nepakalbėsiu apie elektrą ir prekybą dujomis. Tam skirsiu tik tai labai nedidelę savo pasisakymo dalį. Pirmiausia, prekyba dujomis. Žvelgiant iš es perspektyvos, tai labai aišku, kad Junktinė karalystė yra importuotojas, bet taip pat eksportuoja dujas tik tai į Airiją. Todėl labai akivaizdus tarpusavio priklausomybės aspektas tarp kontinento ir Londono, nes ES prekiauja dujomis su kaimininėmis savo valstybėmis ir taip pat Junktinė karalystė. Todėl labai tikėtina, kad susitarimas bus e, pasiektas ir bus e, pakankamai e, nesudėtingas. Apie Airiją kalbėsime šiek tiek vėliau. Prekyba elektra. Junktinė karalystė irgi yra akivaizdus elektros importuotojas iš kontinento, ypač iš Prancūzijos, bet e, taip pat ir yra šalis eksportuotoja, konkrečiai į Airiją. Priekyba tarp ES ir Junktinė karalystė elektra yra ribota ir sudaro tik tai apyvartą 1,2 milijardus eurų, tai sudaro tik tai 10 procentų visos prekybos dujomis. Ir apie elektrą svarbu kalbėti todėl, kad čia reikia gerokai didesnės koordinacijos. Elektros negalima saugoti ir jungtinėje karalystėje e, yra kaip Niderlanduose ir Prancūzijoje yra tam tikrų tendencijų, kad e, prekiaujama elektra, kuri pagaminta iš atsinaujančių energijos šaltinių. Šita elektros dalis tikrai didės, bet tam, žinoma, reikės daugiau koordinacijos, nes tarpusavio jungtis tarp ES ir Junktinės karalystės per artimiausius du metus turėtų padvigubėti ir atsiras naujų jungčių tarp UK ir ES. Elektra prekiauti tarp ES ir NES valstybių galima visai nesudėtingai. Yra Ispanija, Maroko, Suomija ir Rusija ir taip pat prekyba į Balkanų valstybės. Bėda ta, kad elektra nėra tokia įprasta žaliava, kurią jūs galite prekiauti atitinkamą laikotarpį ir už tam, tik, už tam tikrą kiekį. Bet mes čia Europoje kūrėme vidaus elektros rinką ir yra įvairių srautų, yra daug sudėtinių elementų ir jie yra nevienodos sąlygos valstybėse, yra koordinavimo mechanizmai ir pastaruoju metu kaip tik bandoma suvienodinti sąlygas. Didmeninė elektros prekybos rinka, pagalbinės paslaugos, nevienodas balansas, tai yra daug įvairiausių tų dėmenų, kuriuos reikia dar suvienodinti. Ir tas procesas vyksta. Todėl kol kas labai sunku įvertinti, sakykime, tas valstybės, kurios dar nėra integravusios į bendrą rinką. Kągi tai reiškia vidaus energijos rinkai? Tai įmanoma tą prekybą plėtoti pagal EPP PSO taisyklės, kaip, pažiūrėjau, tai daro Rusija arba Marokas. Tačiau bus e, sudėtinga tą elektrą paskirstyti. E, sakykime, elektrą, kuri bus gauta iš vėjo jėgainių ir kuri bus eksportuojama, sakykime, į Niderlandus, kadangi trūks jungčių, tai tuomet ta elektra nebūtinai nukeliaus į tašką ir nebus tokia likvidi. Taigi bus mažiau naudos ir mažiau konkurencijos vidaus rinkai. Antra vertus, ir tai yra beveik svarbiausia, kad tai bus tokiu būdu siunčiamas netinkamas signalas investicijoms, nes Junktinė karalystė įteks surasti priemonę finansuoti naujas jėgainės, nes jeigu jie nebepatenka į e, tą bendrą elektros rinką, tai Junktinės karalystės e, pajėgumai pagaminti elektrą gali būti per dideli, susidarys perteklinės energijos kiekis, kuris e, nebebus galimas eksportuoti į kontinentą. Tai yra tokia tikrai ne nepagidautina perspektyva, todėl likti tokioje bendroje erdvėje būtų visai tinkamas e, sprendimas. Toliau yra pajėgumų mechanizmas. Jeigu jungtinė karalystė pasitraukia iš bendro energijos rinkos, tai tuomet turės e, įgyvendyti savo e, pajėgumų mechanizmą. Jungtinės karalystės piliečiai mokės už savo pajėgumus ir uh, jungtis į kontinentą bus visiškai naujos. Kitaip sakant, ES turės užtikrinti, kad jungtinės karalystės perteklinė energija ne e, padarytų žalos ES konkurencijai. Antras pastebėjimas, e, kurį, apie kurį jau kalbėjau, tai yra jungt ES kompanijų traktavimas Junktinėje karalystėje. Nes Junktinės karalystės rinka yra pati atviriausia dabartinė ES, yra didel, didelės ES įmonės, pavyzdžiui, EDF, RVE, Uniper, Scottish Power. Ir jie užima didelę dalį Junktinės karalystės rinkoje ir kol kas dar jos neapsisprendė, kokiu imsis veiksmų e, ateityje, bet e, yra pavojus, kad e, tokioms įmonėms gali atsirasti sunkumu ir jos patirs diskriminaciją vykdyti savo veiklą dėl Jungas karalystės priimtų sprendimų. Todėl ir labai reikėtų apsaugoti šių įmonių interesus ir sudaryti vienodas sąlygas veiklai vykdyti. Kitas remit reglamentavimas dėl skaidrumo ir bendros rinkos vienodų taisyklių, kurios numato, kad apie kiekvieną sandorį yra paprastai notifikuojama, kad nebūtų kažkokių piknaudžiavimų rinka. Ir Junktinė karalystė yra iš tiesų viena iš didžiausių žaidėjų ES rinkoje tiek uh, naftos prekybos sektoriuje, tiek ir elektros arba ETS prekybos sistemose. Todėl jeigu Junktinė karalystė iškrenta iš žaidimo ir iš es teisės aktų taikymos ryties, tai nebebus galima apsikeisti nei duomenimis, nei informacija, todėl mums labai svarbu, kad uh, Junktinėje karalystėje veiktų skaidros taisyklės, kurios būtų tokios pat kaip ir ES ir kad informacija būtų įmanoma dalintis. Nes gali atsirasti pavojus, jog, sakykime, Londonas e, sukurs tam tikras e, teisinės e, skylės, vakumus ir jais piknaudžiaus. Ir tada gali būti tiesiog labai sunku gauti informaciją apie tam tikrus sandorius. Taigi pereisiu prie išvadų. Tiek Junktinė karalystė, tiek ES gali gauti naudos, jeigu UK įsipareigotų ES energetikos akį. Bet yra ir tokie alternatyvūs modeliai, pavyzdžiui, energijos bendryje arba EEA. Kol kas mes neturime uh, es bendrijos e, pilnateisio e, pilnateisės narė šalies, todėl galime rinktis veikiau EEA modelį. Arba kitas variantas yra du pasirinkimai, mano akimis. Pirmiausia, tai yra grįžimas prie EPP, PSO e, sistemos, kuomet netaikomi muitai, priekybai dujomis, nei elektra, bet e, čia nai reikėtų tam tikrų pakeitimų, kad e, Europoje veiktų tokie mechanizmai. Ir taip pat e, kitas variantas yra reglamentuoti visas įmanomas detalės ir kad būtų paliktos galioti dabartinės taisyklės bei situacija. Mm, tai reiškia, kad elektros ir dujų priekybai būtų paliktos galioti dabartinės taisyklės. Ačiū. Jūs vėlgi neviršėte jums skirto pranešimui laiko. Man atrodo, kad e, vienai airijai problemų neiškils. Bet, kaip žinau, situacija nėra tokia lengva iš tikrųjų gyvenime. Taigi mūsų trečioji kalbėtoja yra Laura Brin. Ir jinai kalbės apie breksito pasiekmes Airijai. Kokiegi bus integruotos bendros energijos rinkos pasiekmes, kokios bus pasiekmes Airijai po breksito. Laura sukaupė beveik 20 metų patirtį dirbdama energetikos sektorija, buvo, dirbo kaip patarėja tiek e, savo šalyje, tiek e, pasauliniu lygiu, konsultantė tiek e, viešose, tiek ir privačiose kompanijose, taip pat dirbo ir vyriausybės struktūrose, departamentuose susijusia su elektros pramonės e, privatizavimo projektais JAV, Meksikoje, Kanadoje ir dar kitose valstybėse. Štai tokia patirtis. Žodis jums dabar. Much, and... Ačiū, ponia Kauličiak, tikrai džiugu būti šiandien jūsų posėdėje ir aš savo pasisakymę dėmesį sutelksiu į e, priekybą elektrą ir breksto poveikį būtent šiais ryčiai. Jūs ir apie dujas kalbate, tačiau savo pasisakymę sutelksiu dėmesį būtent į elektrą. Visų pirma, šiek tiek konteksto dėl bendros elektros rinkos. 2007 metais tai buvo nustatyta kaip bendra didminė rinka Šiaurės Airija ir Airija ir čia yra būtent numatyta kad e, Šiaurės Airija e, ir, Airija ir nepriklausomas narys dirbs kartu ir bendrai prižiūrės žinkos e, taisyklės priekybai elektra. Uh, Būtent ši rinka buvo paremta konkrečiais teisės aktais priimtais abiose valstybėse. Čia labai svarbu yra pasakyti, kad vienas bendras taisyklių paketas taikomas visiems, kurie dalyvauja šioje bendra elektros rinkoje tarp airios ir šiaurės rinkos. Tai nesvarbu, ar e, elektra, elektros generatorius parduoda elektrą eurais ar svarais, vis tiek ta pati yra tas pats taisyklių paketas, tai yra bendra yra sinchronizuota elektros sistema abiejose airijos pusėse. Ši rinka buvo sukurta Europos bendros energetikos rinkos kontekste nuo 2007 metų, aišku, jis smarkiai yra pasikeitusi. Prasidėjai, aišku, buvo pradėta kurti ES bendrą energetikos rinką, buvo ir gairės patvirtintos, ir, o ši Airijos šiaurės Airijos bendra rinka e, yra įgyvendinama pagal mūsų nustatytas teisiklės ir yra, aišku, gairės ir kodeksai, kaip vyksta priekyba per sieną, kas dabar būtent šiuo metu yra peržiūrima. Mums svarbus tikslas yra tiek laikytis europinių teisės aktų plačiau, bet taip pat ir pagerinti mūsų jungčių efektyvumą. Todėl būtent mes galvome ir apie plačią platesnę europinę rinką, bet mes galvojame, kad mūsų bendra Airijos, e, Šiaurės Airijos elektros rinka labai svarbi mums. Matome štai e, žemėlapį, kuris parodo, kaip mes esame susiję, sujungti taip pat ir su Junktinė karalystė. Turime maždaug 1000 MW jungčių, 100 MW tarp Airijos ir Velso, taip pat dar 500 MW tarp um, Šiaurės Airijos ir Škotijos. tarp Airijos ir Didžiosios Britanijos taip pat yra dar papildomų jungčių. Apie 15-20 procentų e, paklausos yra patenkinama per e, jungtis. E, Airijoje tai yra labai svarbu ir tų uh, jungčių efektyvus panaudojimas yra labai svarbus, užtikrina taip pat ir europinius siekius pagerinti konkurenciją elektros rinkoje ir Airijoje. Manau, kad galvojant apie likus jungtinės karalystės dalį apie 370-390 e, MW jungčių yra galvojama tarp uh, Nes karalystės ir žemyninės Europos ir tai reiškia 52-53 MW yra maždaug pusantro 2 procentai pikinės e, paklausos pas mus. Aišku, yra ir daug naujų jungčių, kurios yra planuojamos, kurios jau yra, kai kurios pradėtos statyti, kai kurios jau tikrai yra pasistumėjusios, labai smarkiai jau gali tuo pradėti veikti, taigi mes tikimės rimtų pasikeitimų. Dar norėčiau pabrėžti, kad esminis toks mūsų susijungimo bruožas yra tai, kad, aišku, yra rimtų permainų. Istoriškai mes buvome mm, importuotojas iš Didžiosios Britanijos elektros, tačiau nuo 16-17 metų tos tendencijos pasikeitė ir dabar jau mes nebe importuotojai, o eksportuotojai labiau esame. Uh, Mm, mes importuojame dienos metu, eksportuojame naktį labiau. Štai čia matote ir skaidrę, kur parodyta diena, naktis ir aišku, mm, mes turime didelę paklausą atsinaujančiams energijos šaltiniams. Paprastai vėjas labiau pučia airijoje naktį, tai aišku, tą, tai normaliai tą derinant su, su bendra paklausa mes turime galimybę labiau eksportuoti naktį. Yeah. Štai čia mm, dar matote skraidrę tos mm, oranžinės ir mėlynos dalis rodo e, eksportą. Yra pačioje visai nedidelės oranžinės dalis, jau kur mes pradedame eksportuoti truputėlį. E, tai kad gal, galvojant apie importą, eksportą ir kainų skirtumus, reikia iš tikrųjų keisti tas tendencijas ir užtikrinti didesnį efektyvumą ir aišku, tai susiję su didesnė rinkos uh, su, su didesniu susijimu. Aišku, kad ta bendra Airijos šiaurės Airijos elektros rinka davė daug naudos mums ir po breksito reikia apie tai galvoti, kas įvyks. Aišku, didesnė konkurencija, didesnis skaidrumas gamintojams, didesnė nauda vartotojams yra pagrindinė nauda iš tikrųjų ir, ir, ir tą duoda ir, ir platesnė Europos elektros rinka, bet ir Airijos vartotojas tą labai jaučia. Dabar pagrindiniai dalykai, ką aš norėčiau sutelkti dėmesį, galvojant kalbant apie breksitą, tai yra, kaip, kaip bus galima toliau dirbti su mūsų airijos šiaurės airijos bendra rinka. Ir toliau kitas momentas bus, kokie bus mūsų ateities priekybiniai santykiai su e, Didžiaja Britanija. E, aišku, mes suvokėme. E, kad greičiausiai nebebus galimybės Junktiniai karalystiai likti bendroje ES energetikos rinkoje, nors tai būtų mums gal primtiniausias variantas, bet mes dabar jau turime galvoti, kas bus, jeigu taip nebus, nes greičiausiai taip nebus. Ir aišku, Airijos vyriausybės politika yra visiškai iški dėl bendros Airijos šiaurės Airijos rinkos, kad tai yra labai svarbu mums išsaugoti, ypač ir breksito kontekste. Ir jeigu bus pastraukimo sutartyje, tai turi būti numatyta ir, ir mes galvojame, kad čia yra labai svarbus momentai, kurie kurie leistų užtikrinti, kad ši mūsų bendra rinkta toliau mm, e, veikti ir e, visa, visos taisyklės, kodeksai turi galioti ir airijoje, ir šiaurės airijoje, aišku. Ir jeigu būtų kažkokio nauja ES energetikos politika formuojama pagal septintą galbūt energijos paketą, e, tai aišku, visa tai, prie viso to reikia prisiderinti, tai turi atsispindėti, kad, nereiktų, kad neįvyktų kažkokių tai staigių pasikeitimų. Ir reikia užtikrinti, aišku, visiems veikiantiems subjektams šioje srityje vienodas veikimo sąlygas. Aišku, čia paminėčiau ir valstybės pagalbą, ir aplinkosauginės nuostatas, ir um, išlakų direktyvą, ATS, pavyzdžiui, apivartinių taršos leidimų sistemą ir panašius dalykus, arba atsiskaitimo reikalavimai, kas jau buvo aptarta. Toliau atser um, tolesnis vaidmuo. Um, prižiūrint įvairius elementus, pažiūrėjau, ginčių sprendimą ir, ir, ir panašiai. Dar tas bendras požiūris į skundus ir ginčių sprendimą yra labai svarbus. Ir čia minėčiau Europos teisingumo teismą, ar, ar, ar, ar tai būtų dar kažkoks kitoks variantas, kuris būtų įrašytas į Junktinės karalystės pasiraukimo sutarimą, tai čia jau ta, ta, tas turės būti išspręsta. Dabar reikia kalbėti mm, apie tai, kad breksitas turės poveikio ne vien tik tai mūsų Airijos, Šiaurės Airijos bendra elektros rinkai, bet taip pat ir mūsų santykiams su Didžiaja Britanija. CACM, GLB, jie e modeliai, žodžiu, tokie įvairūs variantai, turi, jos turi būti atsižvelgta ir iš esmės mes esame susijęs su Didžiaja Britanija, ta prasme, kad kol kas visos mūsų jungtis iš Airijos šiaurės Airijos bendros rinkos yra tik per Didžiąją Britaniją įmanomos. Tai tam, kad būtų priekyba elektra užtikrinta efektyvi, kad galėtumėm turėti prieigas prie platesnės ES rinkos, mes turime tą turėti omenyje, kad mes kol kas esam prijungti per Didžiąją Britaniją. Ir ir kuomet Junktinė karalystė pasitrauks iš ES energetikos rinkos, ir neturės galimybės prisijungti prie įvairių e, priekybos platformų. Tačiau, <laughs> reiškia, suvokti, elektra vis tiek tiekės ir turės tiekėti. Ir tam mums reikia viso paketo pagrindinių taisyklių. Tos taisyklės turi atspindyti tai, kas dabar jau įrašyta priekybos per sieną mūsų tinklų taisyklėse ir kodeksuose ir turi apimti tokius dalykus, kuriuos dabar CACM aptarė. Tai yra kokios taisyklės priekybai, kokios institucijos vykdo tą, kaip kas jas prižiūri, kaip laikė visą tai atsispindi, kaip susitarimai tie atrodo visi, vis, visus tuos dalykus išsiaiškinti ir gyveninti reikaling, reikia laiko. Ir pagrindinis dalykas, pagrindinis veiksnys mums, pagrindinis dalykas, ką mes norime pasakyti, tai yra aišku, kad e, pereinamasis laikotarpis turi būti pakankamai ilgas. 21 mėnesio laikotarpis, kuris, apie kurį dabar kalbama, yra labai trumpas. Mm, reikia taip pat galvoti ir apie TSO ir apie tai, kas įgyvenins tas taisyklės, kas turės jų laikytis. Dar vienas dalykas. Yra labai daug valstybių, ne vien tik tai mes, kurios turės galvoti, kaip dabar vykdyti priekybą, kokiais susitarimais vadovauti su Didžiaja Britanija. Ir tikrai, kažin ar būtų naudinga, kad Airija dėrėtųsi e, su Didžiaja Britanija atskirai pavieniui. Galbūt reikėtų galvoti, kad ir, ir, ir kitos valstybės, pavyzdžiui, Prancūzija ar taip toliau, kartu e, dėrėtųsi, kartu kalbėtųsi su Didžiaja Britanija, ką toliau daryti. Bet aišku, tai yra nepaprastai kompleksiški klausimai, todėl pereinamasis laikotarpis turi būti pakankamai ilgas. Reikia pradėti tą darbą jau dabar. Labai ačiū. Ir ketvirtoji e, prelegentė, ponė Berta Pikamal. Ji pakalbės apie galima Junktinės karalystės pasitraukimo e, iš Euratomo poveikį Europos Sąjungos 27 valstybėms narėms. E, Berta Pikama pradėjo dirbti Foratomui 2004 metų birželį ir nuo to laiko jį vadovauja radioaktyvių atliekų valdymo ir, ir brandalinių jėgainių uždarimo, finansavimo klausimų, transporto ir brandalinių naujų projektų sryčiai Europos Sąjungoje. Ir dabar ji taip pat atsakinga už um, breksito padarinių analizę brandoliniam sektoriui. Taigi, prašom, poniai Pikamal suteikiamas žodis. Um, indeed, in the nuclear industry... Bra brandulinės energetikos uh, srityje laikomės Uratomo sutarties ir kai Junktinė karalystė nusprendė pasitraukti uh, iš ES, jie nusprendė pasitraukti ir iš Euratomo sutarties. Tad pradėjome e, vertinti poveikį 27 valstybėms narėms ir dabar pristatysime jums kai kurias išvadas. Foratom e, yra priekybos asociacija, kuri atstovauja šio sektoriaus interesams Bruselėje dalyvauja diskusijose su ES institucijomis ir taip toliau. Kalbant apie tai, kokią dalį Europos ekonomikos dabar užima brandulinė energetika, pasakysiu, kad dabar 28 valstybėse narėse, skaitant Junkinė karalystė, yra 127 branduliniai reaktoriai, mastas yra 70 milijardų eurų per metus, Šiame sektoriuje atrodo net daugiau nei 800 tūkstančių darbo vietų, bet to, kaip žinote, branduolinė energetika pagamina 27 ES suvartojamos elektros procentus. Šiame žemėlapyje matote, kiek ir kur yra reaktorių. Tokia yra dabartinė padėtis visoje Europos Sąjungoje. O tai, e, ko gero, svarbiausia skaidrė, kurią norėjau parodyti, tai e, naujos statybos ir planai. Matote, kad e, ir Junktinėje karalystėje buvo suplanuota nemažai projektų šioje srityje. Analizuojame, kad ši naujoji programa, jos vertė Junktinėje karalystėje būtų daugiau nei 86 milijonai eurų ir pavyzdžiui vienas trečdalis naujų e, e, statybų būtų susijęs su 27 mm, valstybėmis narėmis ir e, dabar pasirašoma didžiulės vertės sutarčių su įvairiais rangovais 27 valstybės narėse būtent dėl naujai statomų brandulinių jėgainių ir planų jas statyti. Reikia juk ne tik jas pastatyti, bet ir atlikti jų techninę priežiūrą. Skaičiai, kuriuos dabar pateiksiu, mm, neapriepia kai kurių susijusių komponentų bet e, turimų e, blokų eksploatavimas ir techninė priežiūra e, kainuoja maždaug 84 milijonus eurų per metus ir tuos pinigus skiria ir įmonės 27 es valstybėse narėse. Manau, taip pat būtų labai pabrėžti, kalbant apie Junktinę karalystę, tai, kad uh, um, e, Junktinė karalystė kiekvienais metais uh, skiriama um, eksploatacijos nutraukimui e, uh, 3,4 milijardo eurų. Uh, Ir e, netrukus jau e, prasidės e, dabar veikiančių jėgainių blokų uždarimas, eksploatavimo nutraukimas. Reikia pagalvoti ir apie tai, kaip tai galėtų daryti poveikį visų kitų 27 valstybių narių sektoriams pasitraukus Junktinė karalystėje. Prieš kelis mėnesius pradėjome, be to, kai jau paminėjau su skaičiais, analizuoti pasiekmes branduliniam sektoriui. Pirmiausia, Junktinė karalystė, būdama ES ir Euratomo narė, laikėsi tų pačių taisyklių susijusių su sauga, kaip ir mes visi, kai pasitrauks E, Junktinė karalystė turės susidėrėti dėl tam tikro režimo su tarptautinė brandulinės energetikos agentūra, panašiai kaip dabar e, yra labai svarbu tai užtikrinti, kad e, tam, kad ir toliau bendryje prekiautų šią energiją su Junktinė karalystė, jai pasitraukus iš Europos Sąjungos ir kadangi Kai Junktinė karalystė bus trečioji šalis, jie taip pat turės sudaryti tokius brandulinius e, bendratarbiavimo sustarimus, kaip ir kitos trečiosios šalis. Be to, reikės įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus jau po breksito ir labai svarbu užtikrinti, kad tam tikrus sutartis galiotų ir toliau, net ir po breksito. Žinoma, čia pagrindinė sutartis yra Euratomo sutartis ir um, e, didelį poveikį daro mm, bendrosios rinkos aspektai, laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš tokių aspektų. Esame pasaulinio masto pramonė, sektorius ir e, labai daug e, žmonių juda šiame sektoriuje iš vienos valstybės narės į kitą ir mes norėtume, kad toks judėjimas būtų užtikrinamas ir toliau. Čia matote ir dar vieną um, stačią kampį, moksliniai tyrimai ir techninė plėtra. E, yra įvairių projektų, kurie yra finansuojami iš ES biudžeto kartu su Junktinėje karalystėje ir vykdomi Junktinėje karalystėje. Uh, E, yra, pavyzdžiui, toks tarptautinis ITER projektas, e, tada labai svarbu, kad Junktinė karalystė ir Europos Sąjunga tam tikrame etape susitarto, kaip toliau e, bendradarbiauti mokslinio tyrimų projektuose, kad šis konkrečiai projektas nenutrūktų ir tai nėra vienintelis tarptautinis projektas. Reikia susitarti apskritai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad um, Jungtinė karalystė ir um, ES palaiko labai glaudų ryšį reguliavimo srityje, saugos srityje, todėl uh, šiuose srityse labai svarbu užtikrinti, uh, kad Jungtinė karalystė ir toliau atliktų svarbu uh, vaidmenį įvairiose institucijose, kaip antai Antrek. Kai analizavome pasiekmes um, branduliniam sektoriui po breksito, buvo akivaizdu, kad yra keli pagrindiniai principai, kuriuos norėtume matyti būsimuose um, Euratomo bendrijos rinktinės karalystės santykiuose. Um, branduolinio bendratarpiavimo sustarime, apie kurį jau kalbėjau. Žinoma, tų principų yra daug, bet svarbiausia yra tie penki, kuriuos čia matote. Tai yra laisvoji priekyba branduolinėmis ir nebranduolinėmis medžiagomis. Reikia užtikrinti, kad vyktų tokia laisva ir neribuota e, nevaržoma priekyba. Laisvas e, branduolinio sektoriaus darbuotojų judėjimas tai yra taip pat labai svarbu, kaip e, minėjau, nes E, tai sektorius, kuris veikia globalių mastų, mums tai būtų labai svarbu. ES ir Junktinės karalystės kūro sutarčių judėjimo, e, kuris jau vyksta, patvirtinimas dar daugelį metų po breksito reikia užtikrinti, kad tie procesai nenutrūktų. Taip pat reikėtų peržiūrėti tai, kas bus tiesioginė pasiekmė, tai yra ES ir Junktinės karalystės eksporto kontrolės licencijų režimas ir e, galiausiai tarptautinis bendradarbiavimas brandolinių mokslinių tyrimų ir techninės plėtros srityje. Akivaizdu, kad e, Junktinė karalystė nusprendusi pasitraukti iš ES turi prisimti tam tikrus įsipareigojimus ir mes turime užtikrinti, kad Junkinė karalystė ir toliau laikytųsi Tetinos saugumo, saugos standartų reikalavimų, tai yra susijęs su apsaugos režimu. Taip pat reikia užtikrinti, kad Junkinė karalystė ir toliau laikytųsi e, fizinės medžiagų, prekių, įrangos, mainų ir e, vežimo E, standartų. Pačioje pradžioje e, Simon e, paminėjo Euratomo sutartį ir reikėtų paminėti du svarbiausius dalykus. Jūs minėjote saugą ir reikėtų daryti skirtumą tarp saugos ir apsaugos priemonių. Tai yra du skirtingi dalykai mūsų nuomonė. O antras dalykas tai yra atliekų klausimas. Abiem atvejais pasitraukimo susitarimuose jau padarytos tam tikros išvados ir einama teisingų kelių. Taigi dabar e, iš tikrųjų e, reikia pagalvoti apie pasiekmes 27 e, ES valstybių narių ekonomikai brandulinėme sektoriuje. Ačiū. Dėkuoju. Pone, puikiai laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko, tiesiog užimate pirmąją vietą iš visų prelegentų. O dabar suteiksime galimybę suinteresuotiesiems komiteto nariams pristatyti savo mintis, pateikti klausimus, žinoma, nes būtent tam jūsų čia ir laukiame ir buvo labai malonu jūsų klausytis, tikimės ir jūsų atsakymų. Yra keli kolegos, kurie nori kalbėti, pirmiausia, ponas Kėlį, po to ponia Anbremt ir kiti. Išklausysime pirmą kelių klausimų ir po to prašysiu jūsų į juos atsakyti, jeigu galėsite. Taigi, pradėkime nuo pono Kėlį, prašome. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju visiems keturiems kalbėtojams. Jūsų pristatymuose išžiūrėjo labai aišku vaizdą apie tokias sudėtingas situacijas. Labai aiškios taip pat ir jūsų išvados. Aš esu vienintelis Airijos atstovas šiame komitete, todėl ačiū, kad man suteikėte žodį. Mano šaliai tai yra garbė, bet Jūs kalbėjote apie pasiekmes Airijai po breksito ir poveikį žemės ūkiui, priekybai ir kitiems sektoriams. Ir kalbėjote apie dujų tiekimą, nes 61 procentas dujų tiekimo airiai yra iš Junktinės karalystės. Jeigu bus paliktos galioti dabartinės taisyklės, tai atsiras dujų stygės ir tuomet reikės gauti kitų e, šaltinių. Jūsų mintis yra teisingos, jeigu Junktinė karalystė pasiliks bendroje energijos rinkoje. Tai būtų uh, labai gerai. Bet dažnai girdėjusi pareiškimų, kad e, geriausias sprendimas būtų pasilikti bendroje rinkoje, muitų sąjungoje ir apskritai tada ir breksito nereikėtų, bet breksitas juk ir buvo kaip tik tam, kad iš visko būtų išstota. Tai kurgi čia dabar bus e, ta garantija, kad e, mes ne į pradėsime tas dėrybas dėl visų detalių. Dabar dėl sąsajų dėl e, jungčių tarp Junktinės karalystės ir Europos ir Junktinės karalystės ir Airijos. Turiu Jums tokį bendrąjį klausimą. Kasgi valdo tas e, jungtis ir jeigu kyla ginčas, tai kas turi, pavyzdžiui, gali, sakykime, tas jungtis uždaryti ir kaip viskas klostosi, jeigu UK išstotų iš bendrosios rinkos. Kalbant apie Airiją, tai Laura turbūt man pritartų, kad pasiūlytas keltų jungtis tarp Airijos ir Prancūzijos dabar įgyja naujos svarbos Brexito kontekste, nes Dabar mes turėtume bent jau tą jungti su likusia Europos Sąjunga. Kokiagi būtų jūsų nuomonė dėl šio aspekto? Jeigu norite, mane sustabdykite, nes aš galiu kalbėti ilgai. Dėl bendros energijos rinkos ar yra garantijų kad bus palikta galiotis susitarimas su jungtinė karalystė, jeigu, sakykime, kokie nors nauji siūlymai nepasiteisins. Ir pabaigai turiu klausimą dėl brandulinės energetikos. Airija mes neturime brandolinių jėgainių. Jūs kalbėjote apie naujų jėgainių statymą. Kiek jų būtų Junktinėje karalystėje arba, pavyzdžiui, kitur Europoje? Jeigu turėtume statistinių duomenų, būtų labai įdomu. Taigi, ačiū už kantrybę. Nežinau, ar aš e, ne per ilgai kalbėjau, bet aš esu vienintelis airijos atstovas. Todėl ačiū už tiktą žodį, ačiū už jūsų pranešimus pranešėjai. Dėkoju. Labai įdomus jūsų pasisakymas, nepaisant to, kad jūs gerokai viršiote jums skirtą laiką. Tai e, įrodo, kad jūs esate tikrai politikas. Pone Vambrent. Kiek man leidžiama kalbėti? Dvi minutės. Gerai. Iš tiesų keli tikrai turi teisę nerimauti ir kalbėti, nes jam tai opus klausimas. Dėkui pranešėjams, daug ką sužinojau, apie daug ką net nieko nežinojau. Dabar mano bendrasis klausimas dėl vidaus rinkos, tai tikriausiai lengviausia būtų, kad Junktinė karalystė pasiliktų energijos sąjungoje. Tai būtų paprasčiausias sprendimas ne tik dėl techninių sprendimų, bet ir dėl tų abipusiškų įsipareigojimų siekti tvaraus vystimosi, Paryžiaus susitarimo tikslų. Todėl noriu paklausti, jeigu žvelgime į tolesnę perspektyvą ir į mūsų turimus įsipareigojimus, tai Anksčiau ir vėliau, mano supratimu, mums reikės perėti prie atsinaujančių energijos šaltinių visam pasauliu. Bet galvokime apie Europą, Junktinę karalystę, Airiją. Ir tarpusavio jungtis tarp Junktinės karalystės ir Europos nėra problema šiandien. Bet jeigu mes norime, kad viskas plėtotųsi, tai tuomet e, problemų galima atsirasti Galbūt jūs pasakysite, kad e, Junktinė karalystė gali per tam tikrą laikotarpį perėti prie atsinaujančių energijos šaltinių ir e, Europa gal šiek tiek atsilips. Bet žinome, kad Europoje viskas sudėtingiau, reikia tarpusavį jungčių. Tai jeigu turėtumėt kokiu nors statistiniu duomenų, tai būtų įdomu. Dar politinis e, pastebėjimas. Aš skaičiau, kad kol kas e, UK neketina pasilikti bendroje rinkoje. Ir man atrodo, kad dabar dėrybose, kai kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, apie veiksmą energijos panaudojimą, tai yra labai didelis e, Junktinės karalystės lobistų spaudimas. Tai kam tą daryti, jeigu jie apskritai net nedalyvaus bendroje energijos rinkoje? Toks mano pastebėjimas. Gal jūs turite kokios nors informacijos, gal galite paaiškinti, dėl kokios čia priežasties tie lobistai darbuojasi, jeigu jie apskritai ketina pasitraukti iš e, ES teisės laikymosi prievolės. Ačiū, labai įdomus klausimai, ponas Bulokas. Ačiū pirmininkė, kokie įdomus pranešimai, man labai džiugu, kad mes Junktinėje karalystėje importuoti energiją galėsime pagal PPO taisyklės ir jinai bus neapmokestinama ir tą galėsime daryti iš šias šalių. Jūsų pranešimuose daug spėlionių prielaidų, sąlygų, kas galėtų atsitikti, daug tariamosios nuo, nuosakos, ką galėtų padaryti vyriausybė, bet iš tiesų juk norima susigražinti kontrolę. Ir todėl klausimas paprastas, ar Junktinė karalystė galės sugrįžti prie tos E, to savarankiškumo, prie tos e, savo rinkos kontrolės. Ar toks yra scenarius ir jo bus laikomasi? Aš turiu klausimą. Gal jūs galėsite pakomentuoti. Taigi, tas kontrolės susigražinimas tikrai galės sumažinti, pavyzdžiui, PVM mokestį elektrai, dujoms, Jeigu tas bus įmanoma, Junktinė karalystė, Šiaurės Airija ar Didžioje Britanijoje, jeigu mokesčių bus galima iš viso atšaukti, tai kaip tai įtakos pačią Airiją? Ačiū. Įdomus klausimas ir dabar jums, jūs taip pat laikytėtės jums skirto laiko. Dabar ponė Nibler. Ačiū, pirmininkė, tikrai kalbėsiu trumpai, neviršysiu skirto laiko, turiu klausimą. Pirmiausia, tai ačiū visiems keturiems prelegentams, labai puikūs pristatymai. Kalbėjome, kalbėjote apie Brexitą ir mūsų ateitį energetikos rinkoje. Kaip ir pirmininkas teisingai pastebėjo, jūsų pranešimai sustiprino mano įspūdį, kad Airijos padėtis bus išimtinė. Ir mm, ES bus įmanoma ir toliau plėtoti bendrą Europos rinką tiek ETS sistemą, tiek Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, tiek elektros ir dujų rinkas. Manau, kad visą tai mes e, tarsi galėsime sėkmingai plėtoti ir toliau. Taigi, ar aš neklystu, ar teisingą įspūdį susidariau po jūsų pranešimo? Pavyzdžiui, mokslinio tyrimo srityje, mano supratimu, tikrai iškils tam tikrų sunkumų, kai teks e, apibriežti mūsų ateities partnerystę, interesus, todėl būtų gerai, kad jūs patvirtintumėte, jog Airijoje padėtis tikrai nesikeis. Bet yra ir kitų e, problemų, jeigu jas galėtumėte pakomentuoti, tai būtų gerai. Dėkoju, kad jūs laikėtės jums skirto laiko. O dabar aš pats norėčiau užduoti keletą klausimų, nes esu ne tik mūsų posėdžio pirmininkas, bet esu paprastas parlamento narys. Moksliniai reaktoriai. Mokslininkai glaudžiai bendradarbiauja šiame sektoriuje, pavyzdžiui, Prahoje prie REŠ yra toks institutas, kur vykdomi tyrimai, yra taip pat Junktinėje karalystėje ir Prancūzijoje. Tai, tai yra moksliniai tyrimai, labai svarbus mm, dėmuo ne tik e, pramoniai, bet taip pat yra plačiam brandulinių tyrimų sektoriui, nes jisai reikalingas tiek pramoniai, tiek medicinoje. Tai kaip viskas atsilieps moksliams bendradarbiavimam. Anglis ir koksas Junktinėje karalystėje. Kaip pasikeis situacija? Man tiesiog įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Toliau. Nafta ir kiti energijos šaltiniai. Jūs kalbėjote apie elektrą ir gamtinės dujas. Bet kas dėl naftos? Ir paskutinis klausimas. Rezervai pagal ES direktyvas. Pagal ES direktyvas kiekviena šalis turi būti sukaupusi trijų mėnesių gamtinių dujų atsargas e, nenumatytiems atvejams. Kaip su tomis atsargomis? Taigi gal galime pradėti iš eilės, taip kaip jūs ir kalbėjote. Pradėsiu nuo Talija Pietra, toliau Sakmanas ir kiti. Prašom. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų pasistengsiu atsakyti tuos lausimus, kurie susijęs su mano konkrečiu pasisakymu. Dabar um, ponė Van Bremt teiravosi dėl jungčių. Mano atsakymas um, dėl jungčių būtų toks Tai yra viena iš vairių priemonių, kurią turime, norint užtikrinti sistemos lankstumą ir daugiau integruoti įvairių atsinaujančių energijos šaltinių į bendrą tinklą. Tai aš tikrai nesakysiu, kad, komprom, kad breksitas gali pakenkti CO2 mm, išlakų mažinimo tikslams jungtinės karalystės tikrai čia yra ir energijos vartojimo efektyvumą teisingai jūs paminėjote. Uh, Mm, tikrai patvirtinčiau tą, kad mm, tai neturėtų e, paveikti jungtinės karalystės kelio link e, CO2 išlakų mažinimo. Dabar dėl dabartinių elektros jungčių pačių, taip, mes ir toliau dirbsime ir mm, mes esam tikri, kad infrastruktūra ir toliau veiks. Man atrodo, kad mm, nereikėtų pergyventi dėl to, kad iš tikrųjų breksitas galėtų neigiamai paveikti ES bendrą darbą e, išlakų mažymą srityje. Toliau, ponė Nibler, tai teisingai ištariau jūsų pavardę. Mm, taip, teisingai pasakėte, ką savo tyrimu nustatėme. Mm, tikrai galėsime pakankamai gerai tvarkytis visose sektoriuose. Pagrindinis iššūkis taip yra Airija, tai aš tai taip aš galiu tik patvirtinti tai, ką jūs teisingai pasakėte. Pirmininkė, dabar jūs ką pasakėte dėl naftos, anglijas. E, Įtrio komitetas neprašė mūsų sutelkti dėmesį į tuos du energijos sistemos elementus, o labiau sutelkti dėmesį į dujas ir elektrą. Uh, dėl vienos tokios konkrečios ir bendros priežasties. Naftos ir anglių rinkos yra globalios rinkos. Dujos ir elektra dėl savo fizinių savybių yra priklausomos nuo infrastruktūros esamos, pavyzdžiui, dujotiekių ar elektros perdavimo linijų. Nafta priešingai yra puikiausiai <laughs> pergabenama, taigi yra e, tarptautinės rinkos dalis ir, ir breksitas neturėtų paveikti to. Ir aš apie Anglį tą patį pasakyčiau. Todėl nei nafta, nei anglis nėra rimta problema, galvojant apie breksito poveikį bendrai rinkai. E, todėl mes ir sutelkėme dėmesį daugiausiai į dujas ir elektrą. Ačiū. Some, um, uh, some answers from my side. Pabandysiu ir aš atsakyti. Bonas e, Kelė visų pirma kalbėjo apie tai, kad yra norima tik tai išsirinkti tai, kas yra e, geriausi dalykėliai, tai, tai iš tikrųjų politiniai tie argumentai pasitelkimi. Pagrindinis klausimas energetikos sektoriuje yra e, iš tikrųjų, ar tai yra ta, tas, tas, tas kažkoks tai geras dalykėlis ta e, višnaitėlio torto, ar, ar, ar e, tai yra plačiau svarstytinas klausimas energetikos bendruo, bendryje visa, kur jungtinės karalystės narystę reikėtų leisti, kad mm, jungtiniai karalystėje būtų taikomos visos mūsų bendros e, energetikos rinkos taisyklės ir tuomet galėtumėm iš, išsaugoti bendrą energetikos rinką Čia, na, galbūt reikėtų paminėti Europos teisingumo teismą ir, ir gal iš dalies kažkiek tai tai atsakytų į ta, būtent tokius nerimą keliančius klausimus dėl Junktinės karalystės. Um, dabar dėl jis ir situacijos Junktinė karalystė, Airija iš tikrųjų e, laimi iš bendarbiavimo, naudinga yra jiems Airijai ir ypač, o, o ypač Šiaurės Airijai iš tikrųjų labai svarbi yra energijos tiekimo sistema, kad būtų galima pateikti energiją, kad e, e, Airijos ir Šiaurės Airijos energetikos rinkos e, išliktų veikiančios ir kad, aišku, ir, ir Airijos Respublikai būtų tiekimas. Dabar ponas Buloka pasakė, aš vertinčiau situaciją taip energija, elektra ir dujos nėra įprasnės prekės, kuriomis būtų prekiaujama PPO. Iš tikrųjų, tai yra labiau paslaugos, tam reikia infrastruktūrų, tam reikia institucijų, kurios mm, reguliuotų viską. Pavyzdžiui, kad jeigu vienoje šalyje labiau pučia vėjas ir yra daugiau energijos, tai kitoje valstybėje galima pristabdyti brandolinės energetikos gamybą ir taip toliau. Tai yra tie dalykai per sieną. Negali vien tik tai pasikliauti tą mm, eilinę kasdienę priekybą, reikia spręsti tą situaciją e, plačiau. Tai ir, ir reikia to plataus institucinio viso mm, pagrindo, visos, visos tos struktūros ir, ir aš tikrai neįsivaizduoju, kaip uh, būtų galima kitaip spręsti tą elektros ir dujų priekybos klausimą tarp Junktinės karalystės ir e, likusios Europos Sąjungos, e, kaip tai būtų galima prasmingai padaryti. Toliau ponas Nibler klausimas. Mm, jūs tikrai labai gerai apibendrinot situaciją. Airijos atvejis yra tas kritinis momentas, uh, E, tai yra tas dalykas, apie kurį niekas nenori kalbėti, bet tą klausimą būtina išspręsti. Visa kita yra tikrai labai svarbus ir labai detalūs elementai, aišku, bet iš tikrųjų, kai pradėjome žiūrėti į tą dokumentą, tiesiog uh, Mes pamatėme, kiek daug tinklo, mazgų, reglamentų. Tai yra tiesiog milžiniškas kiekis, kuriame skęsti. Ir labai sudėtinga yra viską išsiaiškinti, ar yra kokių užslėptų problemų, ar yra kažkur tarptų detalių kažkas tais, kas lypi, kas gali sukelti rytų problemų. Iš tikrųjų, reikia atlikti milžinišką darbą norint dabar performuoti tuos santykius, sukurti visiškai naujus e, santykius tarp Junktinės karalystės ir ES dėl būtent e, energijos e, visų mainų. Reikia išspręsti visus tos klausimus dėl, dėl dujotiekių, tiekimo linijų, viso veikimo, reguliavimo ir taip toliau. Ir darbo čia laukia milžiniškas kiekis vien šioje srityje dėl įrijos. Ačiū. Žodis jums. Ką pradėsiu nuo pana keli klausimo, klausimų. Taip yra įgyvendinamumo studija atliekama dabar dėl jungčių su, tarp Prancūzijos ir Airijos. Uh, Airijos ir Prancūzijos perdavimo sistemo operatoriai pradėjo tą studiją ta, ir, ir galiu pasakyti, kad dabar visi etapai jau, jau įsibėgėję yra, yra įvairių pasiūlymų. Iš Airijos pusės mes ma, čia išvelgime daug naudos, ne vien tik tai dėl tiekimo užtikrinimo garantijų, bet kokiu atveju e, diversifikavimas šaltinių įvairovė yra labai svarbu, tai yra tik tai pliusas su bet kuria ES valstybė narė, o ypač Brexit kontekste kontekste mes turėsime platesnę prieigą prie ES rinkos ir tai turi, kaip jau minėjau, milžinišką naudą mums. Bet taip pat reikia kalbėti ir apie energetikos kainas ir, ir vėlgi iš to diversifikavimo požiūrė taško. Tai yra kita valstybė, kuri turi visiškai kitą energetinį balansą ir skirtingų šaltinių, um, kit, kitaip sudėliotas tas energetinis paketas. Um, taip, jeigu palygintumėm Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, taip yra ir mes tikrai sveikiname tai kaip jų įvairovės įnešimą. Dabar dėl to, kieno rankose yra jungtis ir kaip iš viso jos yra reguliuojamos, kalbant apie jungtis tarp Airijos ir Didžiosios Britanijos ir rytų vakarų, tai ta jungtis tarp Airijos ir Velso, tai yra iškrit Airijos e, tinklų valdymo operatorius, toliau Šiaurės Airijos ir Škotijos jungtis yra Mm, bendros kompanijos rankose, tai yra privačios investicijos, toliau jungtis tarp Junktinės karalystės ir žemynės Europos, vėlgi yra įvairių savininkų rankose, aš nesu nesu šimtų procentų garantuota, kas jie yra. Man atrodo, gal vis tik tai daugiausiai yra privatus investuotojai. Dabar kas reguliuoja viską, kas taip pat rūpinasi visais priežiūros darbais, kad viskas tikrai gerai veiktų. Tai yra nacionalinė reguliavimo agentūra konkrečiai toje valstybėje, kuria licencijuota ta, ta jungtis, pavyzdžiui, rytų vakarų ta jungtis, tai yra CRU, mūsų a, institucija, mes jiems suteikėme licenciją ir mes reikalavome, kad jie laikytųsi tam tikrų reikalavimų, kuriuos mes nustatėme pagal licenciją. A, Tas pats tarp Junktinės karalystės ir Prancūzijos tos jungtis, jos bus e, reglamentuojamos e, Junktinės karalystės, Prancūzijos ar galbūt Vokietijos e, reguliuotų pagal tai, kas yra atsakingas už tai. Ir dabar dėl priekybos sutarčių pagal kokias taisyklės žmonės prisijungia prie jungčių. Pavyzdžiui, jeigu aš esu generatorius, generuojanti, generuojanti į energiją įmonę Prancūzijoje, noriu parduoti Junktinė karalystė, ar pavyzdžiui, e, Junktinė karalystė noriu parduoti Airijai, e, kokios taisyklės, pagal kurias prisijungi prie tos jungties. Tai čia iš esmės galioja vidaus rinkos taisyklės. Uh, Ir jeigu Junktinė karalystė pasitrauks iš ES vidaus rinkos, tai aišku, kad tuomet reikės galvoti apie naujus susitarimus, naujas taisyklės, pernelyg daug ne, nutolstant nuo tų dabar puikiausiai veikiančių tvarkų. Uh, pagal bendrą rinką. Dabar dėl um, Airijos šiaurės Airijos bendros rinkos uh, e, testinumo ir visų garantijų mes tikrai labai teigiamai vertiname tai, kad šis klausimas yra konkrečiai įvardytas pasitraukimo sutartyje ir mes labai tikimės uh, kad bus tvirti parašai po tojais punktais pasitraukimo startyje ir aišku dabar tolesnės diskusijos bus e, 2.7 priedas, ar yra ta vieta, kur, kur bus visi komponentai surašyti, ką reikės taikyti. Airijoje ir Šiaurės Airijoje, kad ši bendra mūsų elektros rinka toliau veiktų ir tikrai reikės pasirūpinti, kad tas priedas atrodytų teisingai. Dabar dėl kitų klausimų, panas Buloko ką klausė. Dabar dėl PVM, dėl mažmeninių e, kainų Um, yra skirtingos sistemos, bet mes negalvojame, kad tai pakenktų konkurencijai. Mes kalbam apie vienodas veikimo sąlygas ir konkurenciją ir iš esmės eina kalba apie didmeninę priekybą ir energiją generuojančias įmonės įvairiose valstybėse, kad jos galėtų konkuruoti. Uh, Ir kai eina kalba apie mažmeninės sąskaitas, tai čia jau yra labiau toks nacionalinis apmokestinimo klausimas ir čia ar Junktinės karalystės PVM sistema keisis. Mes negalvojame, kad tai turės poveikio um, mums. Na, tai nėra visiškai mano kompetencijos rytis, tai aš nesu šimtų procentų garantuota, kad teisingas būtų mano atsakymas, bet man atrodo, kad tai neturėtų didelio poveikio mums turėti, kadangi iš esmės tai reguliuoja mažmeninės priekybos segmentą. Just. Na ir pabaigai dar viena prelegentė. Visų pirma, atsakysiu ponui Kelį, aš noriu pasakyti, kad galbūt paprasčiausia būtų parodyti vieną skairę, bet Suomija, Prancūzija, Vengrija, Slovakija ir Junktinė karalystė šiuo metu turi po vieną ar du reaktorius, kurie, kurie yra planuojami pastatyti. Yra Bulgarija, Čekija, Suomija, Lenkija, Rumunija, Slovenija ir Junktinė karalystė mm, yra dar planuojama daugiau nei kad dabar jau yra statoma. Jūs tikriausiai girdėjote Henkel Point, bet taip pat Sizewell, Morsite mm, ir Vilfa Velse projektas. Tai tokie yra projektai kurie jau dabar yra statomi ar planuojami pastatyti. Pone Kokličia, dabar dėl um, mokslinių tyrimų reaktorių. Bet nesu tikra, bet ES, man atrodo, yra gal 20 mokslo tyrimų tikslais pastatytųjų reaktorių. Uh, ir brandolinės valstybės, bet ir nebrandolinės valstybės turi tokių reaktorių. Ir labai svarbu mūsų akimis yra užtikrinti, kad Junktinė karalystė ir ES toliau bendradarbiautų mokslo tyrimų ir plėtros, e, e, technologijų plėtros srityje. Galbūt būtų galima pasisemti idėjų iš neseniai pasirašytų sutarčių su Ukraina ar Šveicarija kaip asocijuotomis valstybėmis Nes, kaip žinote, kuomet mm, Europos Sąjunga, pasit... kuomet Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos, jie pasitrauks iš Euratomo, iš Horizonto 2020 nebegalės gauti naudos, nei iš kitų um, mokslo tyrimų programų. Uh, negalės gauti jokios naudos, nes iš tikrųjų eina kalba ne vien tik tai apie elektros um, gamybą, bet apie radioaktyvus izotopus, taip pat um, branolinės energijos pritaikymą pramonėje, žemės ūkį ir taip toliau. Course, uh, we... Ačiū. Manau, kad visi, ne vien tik tai aš, bet ir kiti, galvojame, kad horizontas 2020 galėtų būti uh, atvira ir, ir, ir kitoms valstybėms, ir, ir taip pat ir kitos tolesnės programos galėtų būti atviros ir kitoms valstybėms, ne vien tik ES. Pavyzdžiui, jeigu JAV gali dalyvauti Horizontė 2020 ir paskesnėse e, programuose, tai gal ir Junktinė karalystė taip pat. Ir, ir, ir aš tikiuosi, kad e, esamos problemos bus išspręstos. Aišku, yra ir, ir problemų sėtinų su dėrybomis. Uh, Man atrodo, diskusijose labai paprastai ir aiškiai mm, buvo pasakyta, kad vienintelis laustukas turėtų būti mm, tik dėl Airijos. Ir tas, ta problema seniai žinoma. Ir abi darybinės pusės siekia tą klausimą spręsti. Taigi dar kartą visiems labai ačiū, buvo labai įdomios diskusijos, noriu padėkoti mūsų prelegentams. Uh, Mm, buvo labai malonu susipažinti su jumis. Perfekt. Well, ladies and gentlemen, dear... Ponios ir ponai, mėly kolegos. Labai malonu vėl mūsų komitete matyti poną Potočnik. Dauguma mūsų prisimena su juo jau vykusias diskusijas, kurios visada buvo labai įdomios. be pono Potočnik. Ponas Lani taip pat prie mūsų prisijungia. Jis atstovauja Vokietijos reguliavimo institucijoms. Tema keitimasis nuomonė su Europos energetikos reguliavimo institucijų bendratarbiavimo agentūra. Noriu priminti nariams, kad e, šios agentūros ASER buvo paprašyta pristatyti agentūros e, vykdomą darbą, pažangą, e, papasakoti apie tai, kokiu problemu dar lieka rinkos integravimo srityje. Reikėtų taip pat aptarti dabartinę teisinę sistemą, švariosios energetikos dokumentų rinkinio poveikį agentūros veiklai. Galiausiai pakalbėsime apie agentūros biudžetą, aptarsime jos poreikius susijusius su finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais būsimame biudžeto cikle. Maždaug e, viena valanda numatyta mūsų diskusijai. Turime baigti ją 17 valandą. Žodis ponui Patočnik. Uh, Ačiū pirmininkę e, Garetui ir man labai malonu būti čia, kreiptis į šį komitetą trumpai pristatysime savo e, darbą ir po to išklausysime jūsų klausimų ir pastabų. Savo pranešime pirmiausia kalbėsime apie neseniai vykusius pokyčius energetikos rinkoje. Čia apie kelis dalykus e, papasakosime. Taip pat e, pakalbėsime apie pažangą ir kai kurias problemas. Tos problemams jums E, žinomos, jos nėra naujos. Taigi, daugiau nebedelsiu, iš karto pristatysiu geras naujienas. Galbūt žinote, kad elektros rinka Europoje yra pasiekusi gana aukštą integravimo lygį ir dabar apriepia 19 jurisdikcijų e, valstybėse narėse ir Norvegijoje, e, Barenco e, jūroje taip pat yra regionas ir taip pat yra Čekijos Respublika, Slovakija, Rumunija ir Vengrija, dar vienas regionas. Ką tik girdėjome apie Airijai kylančias problemas, apie tą regioninę rinką mm, susijusią su Šiaurės Airija. Taigi dabar pakalbėsime ir apie kitas rinkas. Neturime dar visoje ES integruotos rinkos, bet manau, kad padaryta gana didelė pažanga. Ir mm, ta pažanga jau atneša naudos vartotojams. E, ir mes, ir operatoriai perdavimų tinklų rodo, kad pavyksta sutaupyti maždaug 1 milijardą eurų dėl sumažėjusių sąnaudų. Kalbant apie veiksmingumo lygį, Jis taip pat e, gerokai padidėjo. 68 procentai e, dabar, o prieš kelius metus e, buvo truputį virš 60 procentų. Mm, laukiama, kad per metus pavyks užtikrinti papildomas 250 milijonų eurų įplaukas. Jeigu pažvelgtume į rinkos um, subalansavimą, e, jis taip pat e, galėtų būti labai naudingas. Dabar e, jau sulaukime gana teigiamų kai kurių bandomųjų projektų rezultatų. 750 milijonų eurų maždaug ir visoje Sąjungoje e, ta bendroji nauda galėtų netgi sudaryti iki 3 milijardų eurų, taigi tai tikrai labai daug. E, tai tiek buvo dėl elektros, jeigu pažvelgtume į dujų rinkų integravimą šiuose žemėlapiuose, matote e, gavybos sąnaudų skirtumus visoje sąjungoje. Tai sąnaudos, kurias patiria gamintojai, norėdami tiekti dujas vartotojams matote, kad Niderlanduose tas lyginamasis lygis TTF yra maždaug vienodas ir pagal tą lygį matome gana didelius skirtumus tarp vieno e, ir trijų eurų už megavatvalandę. Ir įdomu matyti tai, kad plėtra vyksta ne iš rytų į vakarus, bet dar toliau ir apriepia ir pagrindinę rinką Niderlanduose. Vadinasi, konkurencija yra dar svarbesnis veiksnys nei artumas e, šaltiniams. E, taigi taip e, siekiama e, integruoti rinką, užtikrinti rinkų likvidumą ir tai atneša naudos, taigi einama teisinga linkme. Turėdamas tai omenyje, dar trumpai norėčiau papasakoti Jums apie mūsų neseniai vykdom, vykdytą veiklą. Tai tik statistiniai duomenys, gana sudėtinga apibūdinti mūsų veiklą skaičiais, bet tiesiog, kad įsivaizduotume tą, kokių laimėjimų Nusilaukė mm, agentūra 2011-2017 metais. Mm, pasakysiu, kad e, buvo priimta iš viso 180 aktų, dauguma jų yra nuomonės ir rekomendacijos, kaip matote. E, agentūra neturi įgaliojimų priimti sprendimų, įskyrus e, kai kurios konkrečius atvejus. Taigi sprendimai daugiausia susijęs su remit įgyvendinimu. Aš netrukus prie šio klausimo grįšiu. Ir um, neseniai taip pat buvo priimtas sprendimų dėl um, e, sąlygų ar metodikų, nes šioje srityje kyla sunkumų ne tik mums, bet ir nacionalinėms reguliavimo įstaigoms. Visų um, šios skaidrės elementų neaptarsiu, čia ir pateikiama bendra santrauka, ką mums pavyko nuveikti per pastaruosius penkerius septynerius metus. Galbūt čia net ne viskas išvardyta, e, tik e, truputį turėdamas omenyje tai, apie ką kalbėsiu toliau, e, pakalbėsiu šiek tiek apie mūsų stebėsinos veiklą. Mes kasmet vertiname pokyčius, nes tenka renkti stebėsinos, rinkos stebėsinos ataskaitas. Mes e, e, atlikdami tokią analizę norime nustatyti dar e, liekančias kliūtis. Ir dabar vienas iš pagrindinių dalykų, kurį stebime integruodami rinką, yra mainai tarp zonų ir e, matome, kad iš tikrųjų e, faktiškai pavyksta rinkai e, pateikti tik dalį to tikrojo kiekio, kurį būtų galima patiekti. Yra nustatytas lyginamasis pajėgumų lygis ir su juo lyginama tikroji padėtis. Taigi matome tai, kiek galėtų būti ir e, kiek yra iš tikrųjų e, ir kur. Matote, kad e, yra tam tikrų pasienio ruožų, kur tie skaičiai labai nedideli, pavyzdžiui, Vokietijos ir Lenkijos, Čekijos ir Lenkijos, Slovakijos ir Lenkijos sienos, kai kur kitur tie skaičiai yra didesni. Kodėl taip yra? Pajėgumai apskaičiuojami taikant na, tokį iš anksčiau paveldėtą metodą. taikant sistemos saugumo liktis. Ir iš dalies taip yra taip pat todėl, kad kai kurie operatoriai nepasiekia savo numatytų pajėgumų pagal trečiąjį dokumentų rinkinį. Mes uh, tik labai apytiksliai apskaičiuojame operatorių koordinavimo e, lygį pagal e, trečią teisės aktų rinkinį ir matome, kad daugiausia e, tai mažiau nei 30 procentų, kai kur visai nedaug operatoriai neblogai dirba, bet turėtų dirbti dar geriau tam, kad vidaus rinkoje pajėgumai būtų užtikrinami tokie, kokie jie gali būti be kita ko tarp valstybės priekybos rytyje. Jeigu pažvelgtume į dujų rinką, čia kyla taip pat e, tam tikrų problemų, nes e, kai kurios rinkos yra gerai išvystytos, pavyzdžiui, Junktinė karalystė ar Niderlandai, e, tose rinkose ir nustatytas tas elginamasis lygis, etaloninis lygis, TTF. Tos rinkos yra likvidžios, kitoms rinkoms tenka vytis šias išvystytas rinkas kai kurioms pavyksta pereiti iš vieno lygio į kitą, mm, bet reikia dar nemažai nuveikti. Galiausiai šiek tiek apie remit. Tai yra reglamentas susijęs su rinkos integravimu, skaidrumu ir kitais aspektais, kuris buvo priimtas 2011 metais. Pagal jį yra e, e, numatyti ASR įgaliojimai, įgaliojimai vykdyti priežiūros e, veiksmus Europos Sąjungoje Štai e, mūsų taikomas metodas, renkame duomenis. E, e, nuo 2016 metų gavome pranešimus apie visus sandorius ir finansinius, ir fizinius, kurie buvo sudaryti dėl energijos teikimo sąjungoje. Taip formuojami vadinamieji perspėjimai, kai yra kokiu nors įtartinų įvykių ar veiksmų arba kokiu nors keistų sandorių. E, nebūtinai tie sandoriai yra susijęs su piknaudžiavimu rinka, e, bet e, vis dėlto taikome tokią automatinio patikrinimo sistemą, kad nustatytume tokius anomalius įvykius, galėtume juos įvertinti ir pranešti nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kurios turi tirti uh, tuos atvejus, um, kurie yra susijęs su remit reglamento pažeidimais. Dar 2011 metais uh, tokia veikla buvo pradėta pagal remit reglamentą, tas um, pažeidimų nagrinėjimas uh, Ir e, čia matote, kiek tokių atvejų buvo. E, pernai e, buvo 85 atvejai, kurie buvo įvertinti kaip galimi remit reglamento pažeidimai. Deja, ir dabar jau perinu prie išteklių problemos, nepavyksta ištirti visų dėmesio vertų atvejų, nes tokių atvejų skaičius didėja Ir um, pernai gruodžio mėnesį buvo nagrinėjimas 137 bylos. Ir um, mūsų išteklių nepakanka. Kas nustatyta? Nustatyta, kad dauguma galimų pažeidimų susijęs su manipuliavimo rinka ir um, prekyba naudojantis uh, vidaus uh, informaciją Dabar kalbant apie mūsų problemas, galbūt būtų galima įsivaizduoti, kad e, patvirtinus tinklų kodeksus e, iš esmės būtų jau viskas ir padaryta, bet e, dėja taip nėra. E, yra gairių taip pat, jos nėra įsamios, taip pat yra ir kitokių taisyklių, kurios yra labiau techninio pobūdžio, jos taip pat e, reikalingos ir visą tai mes vadiname sąlygomis ir metodikomis. E, galime įvairių čia sąlygų matyti, eksploatavimo gairių ir kitų. Yra iš viso daugiau nei 200 tokių sąlygų ar metodikų, dėl kurių dar reikia priimti sprendimus Ir jeigu reguliavimo institucijos dėl ko nors nesutarė, jos kreipiasi į agentūrą. E, šiuo metu nagrinėjamos aštuonios e, tokios e, metodikos ar gairės. Ir faktiškai dabar tenka atlikti daug daugiau darbo, nei tikėjomės. Kalbant apie um, dujų tinklų kodeksus ir metodikas, mūsų buvo paprašyta stebėti, kaip sekasi gyvendinti tokius kodeksus ir pateikti ataskaitas apie jų gyvendinimą ir, uh, to, ir ar uh, jie daro tokį poveikį, kokio tikėtasi. Ir e, mes esame paskelbę tas ataskaitas, galėsime kitą kartą pas jūs ateiti ir vieną iš jų pristatyti. Pavyzdžiui, dėl apkrovos, e, tinklo apkrovos. E, be to, turbūt pamenate mm, diskusijas dėl tinklo kodekso, dėl to, su kuo jis turėtų būti susijęs. Na, jis pirmiausia susijęs su skaidrumu, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų skelbti informaciją, naudotis kainų nustatymo e, sistemomis, metodikomis ir taip toliau. Ir taip pat turi būti rengiama ataskaita e, kurioje vertinama, ar taikoma metodika e, atitinka tinklo kodekse nustatytus kriterijus. Konsultacijų e, e, dokumentas taip pat yra, kurį agentūra turėtų peržiūrėti šiais metais. Vasarą jau turime nemažai e, darbų. Iš viso dabar šiuo metu vienu metu peržiūrėma 19 kodeksų, o um, dujų tarifų uh, skyriuje dirba tik 3 asmenės pas mane. Taigi darbo krūvis labai didelis. Dabar dėl remit. Uh, Kaip e, sakiau, taikomas dviejų e, pakopų e, metodas. Pirmiausia atliekama peržiūra, patikrinimas. Gauname maždaug 45-50 milijonų įrašų apie sandorius ir nurodymus per mėnesį. Ir kas mėnesį pranešama apie 3,5 tūkstančio anomalių įvykių atliekant automatinius patikrinimus pagal šešis suformuotus perspėjimus. Iš jų nacionalinėms reguliavimo institucijoms pranešam, pranešame maždaug apie 50 įtar, įtartinų įvykių per mėnesį. Kad apriektume e, visus e, dažnai pasitaikančius piknaudžiavimo rinkos, e, rinka atvejus, reikia suformuoti maždaug 20 perspėjimų, kadangi yra tik šeši, tai reiškia faktiškai peržiūrime tik maždaug trečdalį galimų pažeidimų. Ir dabar ko gero, tyriama nuodugniai tik apie 10 procentų visų tų mm, atvejų, kuriuos e, turime peržiūrėti ir, ir ištirti. Taigi e, daug lieka net e, nenagrinėjama. Aš netrukus baigsiu ir prašysiu Garito papildyti dėl švariosios energijos paketo Žinote iš mūsų istorijos, kad e, tikrai turime nepakankamai darbuotojų, nepakankamai išteklių ir e, mums trūko e, netgi pinigų mūsų patikrinimų programinės įrangos licencijoms. Galiausiai pavyko susirasti pusantro milijono eurų. Kitiems metams siūlome 31 papildomą darbo vietą, daugiausia dėl remit e, reglamento. Aš jau kalbėjau apie tą e, e, etaloninį lygmenį, kurį užtikriname kitoms institucijams. Taip pat papildomai reikia maždaug 8 milijonų prie to, ką komisija siūlo. Pusė tų pinigų bus papildomiems darbuotojams ir kita pusė uh, bus panaudota siekiant užtikrinti, kad galėtume apmokėti mūsų programinės įrangos, kurią naudojame priežiūrai licencijas. Na, o dabar perdusiu žodį Garetui, kad jis galiausiai pakalbėtų apie švariosios energijos teisės aktų rinkinį. Ačiū. Tikrai buvo įdomu, netai paprasta viską suprasti, suvirškinti visą informaciją. Dabar žodis jūsų kolegui Garitui. Na, likusi dalis bus paprastesnė, nes mes kalbėsime apie agentūros ateitį. Galiu iš karto pasakyti, kad mums, pas mus dirba tikrai labai produktyvūs, našus darbuotojai, kurių tikrai yra nedaug. Agentūra prisima vis naujų užduočių, matote, kokios tos naujosios užduotis, kurių mes prisėmėme. Galiu trumpai pasakyti, kad agentūra nori išplėsti savo funkcijas, nes jinai nori prižiūrėti ne tik Europos organizacijas, bet kol kas jai trūksta įgaliojimų. Taigi, nori paži... jinai prižiūrėti ir nevyriausybinės organizacijas, ir uh, kitas įstaigas per tą švarų į energetikos teisės aktų paketą. Noriu padėkoti parlamentui, nes jūsų indėlis yra aiškus, jūs prisidė prie agentūros plėtros. Manau, kad mes iš parlamento gauname aišku palaikymą. Kol kas iš tarybos gauname abejotinų signalų ir nežinome, kuo viskas baigsis. Tai čia ir yra visas sunkumas. Tikrai, tas aktų paketas yra e, plataus užmojo ir mums agentūroje tai turės labai didelių pasiekmių. Taip, yra tas nesutarimas su taryba va, yra visos detalės jūsų matomoje skraidoje. Švarios energetikos teisės aktų paketas bus priedas prie trečiojo paketo, kurio jau buvo pasiekta tikrai daug Europoje, bet mums reikia daugiau. Čia mes nepritrime tarybai kad ir mes manome, kad jų ryštas nėra toksai stiprus kaip parlamento. Mes turime patirtį agentūra jau dirba kuris laikas. Ir sprendimų prieimimas buvo nelengvas. Konkrečios sritis yra NRA sritis. Tai yra nacionalinės programų agentūros ir su tuo susijęs sprendimai. Sakyčiau, kad visoje Europoje tai bus pati sunkiausios sprendimų prieimimo sritis. Ir čia mes negalime turėti vienos nuomonės, nes vienos agentūros pritarė, kitos nepritarė ir paprastai dažniausiai ginčiai kyla dėl svarbiausių e, klausimų ir dažnai mums reikia surinkti visų nacionalinių reguliavimo agentūrų pritarimą ir tai yra labai sudėtinga. Taigi mums e, labiau tinka parlamento pozicija, nes tiesiog jinai yra ryštingesnė. Toliau naujosios e, užduotis ir sprendimų prieimimas agentūroje. Agentūra pati gali e, priimti sprendimus be e, jokių kitų institucijų įsikišimo. Parlamentas norėtų deleguoti mums tokią funkciją ir manome, kad tai yra tinkamesnis požiūris, užuot, pavyzdžiui, kiš, kišusis į mūsų sprendimus. Skaitmenimas, anglijas mažinimas, dujų, elektros rinka, tiek daug sričių, kurios bus svarbios ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir agentūra nori tobulinti savo sprendimų prieimimo procesą. Čia mes galime palaikyti parlamento poziciją, nes lyginant su taryba tai yra gerokai perspektyvesnė pozicija dėl visų teisės aktų paketų ir būtų labai gaila, kad būtų padarytas žingsnis atgal. Mes norime eiti į priekį, o ne e, staptelti. Taip, tai yra tokie neišspręsti klausimai, yra nacionalinio reguliavimo agentūrų sprendimai. Jūs išklausėte, pavyzdžiui, mūsų direktoriaus pasisakymą ir štai jums pateikiu naują lentelę dėl ketvirtojo paketo mm, sprendimų, kuriuos tvirtina direktorius ir dėl kurių reikia NRA pritarimo. Tai pirmas pastebėjimas yra toks. Naujajame ketvirtame pakete būtų gerai, kad direktorius turėtų mm, sprendimo galę. Jisai turėtų pateikti pasiūlymą ir taip pat e, gauti, sakykime, darbuotojų pritarimą ir tarybos pritarimą. Toks turėtų būti procesas, kuris įtrauktų ir tam tikrus bendradarbiavimo procesus. Tuo tarpu ankstesniuose teksto pasiūlymuose direktorius vanduo buvo gerokai sumenkitas, kui jam buvo numatytas tiesiog paprasto sekretoriato vaidmo. Jisai tik tai palaiko sprendimus. Taigi dabartinis tekstas pagerintas, bet turime mm, numatyti pritaikymo procesą. Todėl mes turime kai kuriuose srityse tikrai atsiklausti nuomonės. Apie tai aš pakalbėsiu vėliau. Taip pat agentūra turėtų rinkti tam tikrą mokestį tiesioginiai iš pramonės subjektų. Pavyzdžiui, Airija, mano šalyje, nacionalinės reguliavimo agentūros pačios turi tą funkciją surinkti mokestį, o ne kliautis kažkokią papildomą finansavimo galimybę. Ir pramonė tam pritarė jie tam nesipriešina. Manau, kad ir europinių lygių galėtume pasinaudoti tokiu pavyzdžiu. Agentūra galėtų nustatyti tam tikrą mokestį, jie turėtų būti kontroliuojami, suvaldomi, komisija tą galėtų padaryti, taip pat ir e, reguliuotojų valdyba tą galėtų patikrinti, jokių problemų, bet e, esmė ta, kad tas mokestis turėtų būti pritaikytas tam tikriems ūkio subjektams ir jisai būtų privalomas. Paskutinė skaidrė. Čia galbūt ir tokia reklama Liepos 5 dieną yra rengiama konferencija, kurią esate kviečiami visi, ypač parlamento nariai, ir kur kalbėsime apie energijos sąjungą. Ačiū už tokį pakvietimą, kolegos. Ačiū jūsų pristatymus. Kai kurie kolegos paprašė žodžio. Ir pirmiausia, pradėsime nuo Airijos kolegos Simkoni. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymus mums tikrai labai svarbu ir tai savalaikis momentas mūsų diskusijose. Mums tikrai reikia daug svarbių žinių. Mums reikia patikrinti visą informaciją. Tikrai turime kliautis inovacijomis, sprendimais. Mes matome, kad mes Europos Sąjungoje Net jeigu ir esame iš mažos valstybės, galime pasiekti pažangos. Matau, kad jūs e, užimate svarbias pareigas ir nepaisant breksito, tai yra aiškus pripažinimas mums ariai. Jūs kalbėjote apie švarios energetikos teisės aktų paketą, tai yra labai svarbu. Aš esu EPP pranešėjas atsinaujančios energijos šaltiniams ir dalyvauju trilogose. Vienas iš jų bus rytoj, vakar buvo šiandien pranešėjus susitikimas. Kalbėjote apie tą platų užmojį. Taip, parlamentas turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir jis tą daro. Turime, taip sakant, šiek tiek paskatinti tarybą, kuri nelabai nori priimti skubius ir greitus sprendimus. Štai iš kur iškyla parlamento svarba. Ir tai yra objektivu, mes europinių lygių tą galime daryti. Taryba nuolat laiko koją ant stabdžio, o mes veržimės į priekį. Ir nepavyksta susitarti dėl švarios energetikos teisės aktų paketo. Tik labai tikiuosi, kad mums ir toliau bus įmanoma dirbti iš vien tam, kad švarios energetikos teisės aktų paketas būtų įgyvendintas. Taigi, jeigu ir yra tokių sričių, kur reikia mūsų pažangos, tai mes kaip parlamentas galėtume, na, paspausti šiek tiek labiau tarybą, kad taryba būtų tikrai mūsų sąjungininkas, o ne priešas. Ačiū, kolega Keli. Dabar Petersono vardu ponas Heli, o Petersonas yra mūsų pranešėjas. Ačiū, ponas Petersinas apgailestauja, kad šiandieną negali dalyvauti posėdį ir aš jo vardu norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. E, jis norėjo pabrėžti, kad buvo malonu bendradarbiauti su Patočniku, nes jūsų atliekamas darbas yra labai svarbus, jūs patys paaiškinote, kokia jūsų darbo specifika. Tik tai jis norėjo pabrėžti, kad ES bendradavimas Europos, e, Europos energijos sąjungoje yra valdomas ir reikia ir toliau e, skatinti integravimą energijos rinkos integravimas yra būtinas tam perimui prie atsinaujinančių energijos šaltinių visoje Europoje. Todėl Petersonas labai džiaugiasi pasiektais kompromisais Europos parlamente. Reikia ir toliau kalbėti apie būdus gauti reikalingą finansavimą. Parlamentas savo požiūrį grindžia rinkos savo požiūrį rinkos pozicijomis ir ponas Kelė labai teisingai pastebėjo, kad parlamentas turi progą energijos rinką ir integravimosi procesus žvelgti plačiau nes e, yra juk e, nacionalinių kompanijų interesai. Todėl nieko nuostabaus, kad parlamento pozicija yra naudingesnė piliečiams ir plačiau visiems ūkio subjektams. Mes kūrėme ne tik energijos rinką, bet ir e, paslaugų rinką nes Europos Sąjungoje tikrai nedaug e, skiriama rinkos lėšų, kurios galėtų būti naudingos paprastiems piliečiams. Dėl to turėtume atsisakyti protekcionizmo, kuris e, neprisidėjo prie skaidresnės rinkos, nepaisant to, kad kai kuriuose sektoriuose kainos krenta. Petersonas e, kreipėsi į parlamentą ir tarybą, kad būtų laikomasi Paryžiaus sustarimo reikalavimų. Nes e, jeigu tas nebus padaryta, tai tuomet e, ponas Petersonas siūlo vis dėlto grįžti prie parlamento pozicijos. Jis taip pat nori pabrėžti, kad jisai yra pasiruošęs atstovauti piliečių interesus ir pademonstruoti daugiau drąsos, kai reikės apsispręsti šiais svarbiais klausimais. Ačiū už jūsų pasisakymą. Manau, kad ir po atostogų dar numatysime susitikimą su ponu Patošniku prieš jam paliekant pareigas. Dėkui, kad jūs atkreipėte dėmesį į jo įsipareigojimus. Taigi labai tikiuosi, kad rugsėjai ar spalį dar sykiai surenksime bendrą posėdį. Dabar norėčiau kreiptis į Oliverį Kochą, Europos komisijos atstovą. Ačiū pirmininkė už kvietimą. Manau, Komisija mano, jog ACER agentūra tikrai nusipelno dėmesio ne tik, taip sakant, breksitas, dėl kurio diskutavome, nes agentūra vaidina lemiamą vaidmenį plėtojant bendrą energijos rinką. Ir tai išriškėjo per pastaruosius metus, nes E, Brexitas, e, taip sakant, atsirado tik taip nesenai, tuo tarpu sprend... jūsų darbas tęsiasi jau seniau ir jūs vaidinote tą integracinį vaidmenį. Ir visiškai teisingai pastebėjo panas Potošnikas ir jo komanda, kad mes dabar mokame kainą už tam tikrą neveiksnumą. Vidaus rinka suteikia didžiulę naudą. Be bendradarbiavimo, prie tinklų sujungimo mes negalėtume tos naudos gauti. O tai reiškia didžiuliais sutaupytas lėšas atskiriems paprastiems vartotojams, piliečiams. Ir breksitas tos gaunamos naudos tikrai nesumažins. Mes tiesiog e, turime prievolę nesustabdyti proceso ir jo įgyvendinimo ES. Manau, kad tai, ką Potošnikas e, pristatė keliomis skaidrėmis, jisai galėtų kalbėti ištisas valandas mm, ir pristatyti tas kliūtis bendros rinkos integravimui ir e, pateikti konkrečius e, skaičius apie tai, kiek tai kainuos Europos piliečiams, jeigu bus uždarytos sienos. Ir čia per atimiausius mėnesius tikrai ir mums komisijoje reikės parlamento paramos, kaip pastebėjo ponas Potošnikas. Situacija yra tikrai netikėta, kad 50 procentų priekybos sudaro priekybą konkrečiomis e, prekėmis, be kita ko elektra. Manome, kad nėra taip lengva susitarti tarp valstybių narių. Esa reglamentas yra tas reglamentas, dėl kurio taryba, be kita ko, kas yra labai reta, nesutarė bendro požiūrio. Bet e, reglamento vaidmuo bendroje rinkoje yra labai didelis. Ir noriu pabrėžti, kad labai svarbu suprasti, kad agentūra nėra paprasta instancija, tai yra labai funkcionali institucija, leidžianti sudarti prieldas bendradarbiauti tarp valstybių narių. Tai jeigu jūsų netektume, tai susidarytų labai aiškios kliūtis Taigi, jeigu atsiras konkrečių veiksmų, tai komisijoje mes būsime labai susirūpinę, nes tuomet būsime nublokšti į 2009 metus prie trečiojo paketo, o kitas įk net dar atgal. Taip yra, kaip pastebėjo Patočnikas, tam tikri pasiūlymai, kurie siūlo atsukti laikrodį atgal tai mes e, labai norime tikėtis, kad per antrąjį pusmetį tokių e, sprendimų trilogose tikrai nebus. Mes norime, kad agentūra ir jos galios sustiprėtų. Mes turime pripažinti, kad diskusijos dėl agentūros ateities yra, galima sakyti, pačios svarbiausios, kalbant apie bendros rinkos ateitį. Taigi norime dar kartą padėkoti už agentūros darbą, nes komisijai tikrai net kitas įk sunku įsivaizduoti, kaip jūsų tokia maža darbuotojų komanda pasikeitė tokių rezultatų. O tai labai svarbu mūsų bendrai rinkai. Taigi, todėl dar kartą ačiū Jums. Ir ačiū, kad Jūs šiandien atėjote ir pristatėte savo darbą. You remarks, ačiū, ponai Koch, už vertingas pastabas. Gal galėtumėt pakomentuoti šios kolegų pasisakymus paslangin. Nes jis nedalyvavo pristatymo metu, jis aišku, perskaitė tai ir dabar nori išsakyti savo nuomonę. Leider zu spät gekommen, weil wieder mal meine beiden Ausschüsse gleichzeitig tagen. Ačiū, pirmininkė, aš atsiprašau, kad taip pavėlavau, bet du komitetai, kuriuose privalau dalyvauti posėdžiavo vienu metu, nedaug ką čia gali padaryti. Iš tikrųjų, mm, paremčiau tai, ką pasakė daktaras Koch, kad ši organizacija ASER iš tikrųjų atlieka labai vertingą darbą. Ir e, tikrai labai mm, stengiamės, kad būtų pakeistas uh, atsir reglamentas. Vasario e, 10 prieėmėm sprendimą tuo klausimu, bet e, o kas vyksta taryboje? Panašu yra kažkoks pasipriešinimas, nenoras dėrėtis trilogė. E, iš tikrųjų, mane tai stebina, pirmininkė, gal galėtumėt ponui Buzekui perduoti tą mintį, kad mes turim pareikšti protestą, negalime mm, taip e, sėdėti ir nieko nedaryti. Iki kadencijos dar yra laiko, pabaigos yra laiko, bet taryba nenori nieko daryti, tai negalime taip leisti. Kodėl pirmininkaujantį Bulgariją ne, nieko nedaro? Pone Koch. Teisingai pasakė, mes nenorime ir e, kompetencijų kažkaip e, iš, iš esmės pakeisti, mes norime viską sustiprinti ir patobulinti, e, kaip e, komisija e, ir, ir, ir pasiūlė, bet tik tai valstybės narės priešinasi kompetencijų perskirstimui. <clears throat> Staiga artėja rinkimai ir niekas nenori tartis, tarsi atsir ne, nenusipelnė. Ne kad būtų pagerinta situacija. Labai ačiū. Jūsų nuomonė yra tokia, kuriai tikrai e, galim paremti. Pas Langenas sako, aš tik šešėlinis pranešęs. Iš tikrųjų, jūsų komentarus reikia perduoti ponui Būzekui, jūs rytoj galėsite asmeniškai susitikti. Na, dėl dujų reglamento irgi, nežinau, vėlavimas yra jau, jau daugybę metų. And... Dabar, ponia Patočnik, žodis jums ir kolegai, gal galėtumėt pakomentuoti, atsakyti į štai kitas nuomonės. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už išsakytą paramą mūsų agentūrai, aš galiu galbūt su m, mm, savo bendrapiliečių <laughs> kalbėti airių kalba. Why, why use of the Irish language to that? So, uh... Tik tiek sugebėjau padaryti, bet labai norėjau pas, pasinaudoti šią progą, pakalbėti airiškai. Uh, uh, mes tiesiog norime labai padėkoti, mes kaip nacionalinės reguliavimo agentūros, kokios yra dėkingos už tai, kiek jis yra atlikęs, kiek ką jis yra padaręs mūsų visų labą. Iš tikrųjų, aš noriu pasinaudoti šią progą ir labai mano paptošnikui padėkoti. So, Visų pirma, noriu padėkoti ponai Keli, ponai Langen ir ponai Federle už. Uh, malonius žodžius išsakytus dėl Europos energetijos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ACER ir, ir, ir dėl bendrai dėl visos šios ryties ir dėl viso darbo ir, ir, ir finansinėje pusėje, dėl visos paramos tam, ką, ko mes siekiame, ką mes darome. Panas Petersen buvo du kartus Ljubljanoje ir tai buvo tikrai labai konstruktyvų susitikimai daugeliu atveju ir uh, Esu labai daug dėkingas už tą bendarbiavimą, tai, ka, ka, ka, ta, visą tą pagreitį, kurį palaikome dėl švalio, švarios energijos paketo. Ir gal tada trumpai porą pastabų uh, klausimų, tokių tiesioginių nebuvo, tai gal likusias tris minutės aš panaudočiau uh, išsakydamas pastabas. Geratas uh, užsiminė uh, apie tai, kad yra tam tikra dinamika tarp mm, reguliavimo agentūrų ir e, valdybos e, direktorių. Ir taryba siūlo pakeisti tą dinamiką. Vienoje iš skaidrių, kurias pristatė Geretas, buvo aiškiai parodyta, kaip yra reguliavimo agentūrų valdybos e, direktoriaus vaidmuo apibrieštas. Yra tam tikri aspektai, dėl ko nereikia reguliatorių valdybos m, mm, pritarimo. Bet tikrai procesas yra labai įtraukus, tačiau yra tam tikra veikla, kur agent, kurią agentūra atlieka ir direktorius gali tarti galutinį žodį. Taip, reguliatorių, e, e, reguliavimo institucijų institucijos gali tarti savo žodį, patarti, tačiau direktorių žodis yra galutinis. Iš tikrųjų, reikia pažiūrėti į tai, kas vyksta valstybės narėse, reikia stengtis išsiaiškinti, kur yra problemos, kliūtis, vėlamas, nesilaikimas taisyklių. Man atrodo, agentūros priklausomumas nacionalinių reguliavimo institucijų priežiūrio ataskaitoje pabrėžta, turi atspindėti realią padėtį to, kas vyksta. Ir aš visuomet stengiuosi įsiklausyti į uh, reguliavimo institucijų valdybos narių nuomonę. Tačiau po to mes tikrai labai stengiamės pateikti tikrą neutralų vaizdą. O situacija būtų visiškai kitokia, aš manau, mm, jei na, visuomet stengtumėmės įtikti visiems e, reguliavimo institucijų <laughs> valdyboje, jeigu visiems stengtumėmės įtikti, tai iš tikrųjų būtų tokia problema. Tai aš manau, kad ta struktūra kokia dabar egzistuoja pagal esamą reglamentą dėl santykių tarp direktoriaus ir reguliavimo institucijų, manau, yra tikrai gera, nes yra um, dirbama kartu dėl bendro tikslo. Agentūra turi tokį, tokią pareigą parodyti, kur yra gera praktika ir kur yra problemos. Ir toks e, yra kompeten, tokia yra kompetencija e, nu, apibriešta dėl remit. Ir galiausiai dėl išteklių, dėl papildomų išteklių, iš tikrųjų, nuo pat pradžios, kai tik tai remet mums buvo pavesta, tai mes ir prašome papildomų išteklių, mes sakėme, jeigu tai palygintumėm su FERC, JAF, Federalinė energijos reguliavimo komisija, kokia būtų situacija nežinau, ar jie dirba efektyviau ar neefektyviau nei mes, bet jie naudoja tris kart daugiau išteklių nei mums yra leista mm, naudoti. Tai ne tai, kad nesažininga mūsų atžvilgių, tai yra nesažininga Europos vartotojų atžvilgių nes tuomet jie negali būti garantuoti, kad iš tikrųjų kaina, kurią jie moka už elektrą ar dujas, yra reali kaina, kad ji nėra iškraipyta, kad ji nėra išpūsta dėl kažkokių manipulacijų rinkoje ar mm, susitarimų e, tarp kompanijų e, pasinaudojus informaciją iš vidaus. Taip, jeigu nereiktų remit darbo atlikti, tai aš ma, būčiau visiškai patenkintas turimais ištekliais. Bet aš manau iš tikrųjų, kadangi mums yra pavestas remit, tai um, būtent energijos rinkos dieninės monitoringas, tai mes būtinai turime turėti didesnius išteklius, kad užtikrintumėm didesnį pasitikėjimą vartotojams. Ir, na, aš tikrai labai dėkoju mūs, jums, kaip mūsų pagrindiniams partneriams, tikrai tokiame nelengvame kelyje. Prie, Ačiū iš tikrųjų, galvojant apie ES valstybės narės, tam tik ypatingai jungtis tarp šiaurės pietų, galvojant apie pakraščius ES, galvojant apie aukštos įtampos linijas galbūt pavyzdžiui kurios nepanaudojamos ir taip toliau. Tai nenauja informacija, mes žinome tas problemas ir kolegos tikrai labai aiškiai tai ir pasakė. Dėkoju už Jūsų ataskaitą, dėkoju už uh, Jūsų darbą ir galiu patikinti, kad mes toliau remsime agentūrą ir dėrybose su taryba ir dėl biudžeto ir dėl tinkamų finansinių į žmogiškų išteklių skirimo agentūrai. Taip pat ir uh, e, busimame trilogė dėl atsireglamento atažiūros uh, e, mes tikrai Jūs remsime. Intrė pastvirtino jau dėrybinius įgaliojimus, kurie leis užtikrinti, kad agentūros reguliavimo vaidmuo tikrai išlieka išliktų, lab, būtų labai stiprus. Ir dabar mm, noriu paskelbti Jums, kolegos, kad e, rytojaus, posėdė, rytojaus ryto posėdis yra atšauktas. O tolesnis darbas vyks 15 val. rytoj nuo 3 iki pusės 7 vyks darbas dėl mokslo tyrimų ir inovacijų atvirų pasaulių, vyks keitimasis nuomonėmis dėl tarptautinio bendradarbiavimo per devintąją pagrindų programą, S formo. Taigi, prašau turėti omenyje, kad e, e, rytas jums yra laisvas, jūs galite dalyvauti bet koje kitoje veikloje, o po pietų 15 e, valandą tęsime savo numatytą darbą. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Geros dienos.